Dus kan zijn. We gaan hem hier doen zeggen dat hoe goed dat hij bezig Colleagues, good morning. We can start our meeting. Labas rytas, kolegos, pradėkime posėdį. Patvirtinkime darbo tvarkę. Nebent būtų kokiu nors prieštaravimu, nėra prieštaravimų. Ačiū. Perkime prie trečio darbo tvarkės klausimo ir pasveikinkime ABPO generalinį sekretorių Angelų Guriją atvykusi dar kartą ekonomikos komitetą. Labai didžiuojamės bendradarbiavimu su ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Dėkojame, kad atvykote pas mus dar kartą, tai yra trečiasis susitikimas mūsų, jeigu neklystu. Labai svarbu mums ir naudinga diskutuoti su jumis, ypač dabartiniu metu. Perskaitėme jūsų tarpinę ekonominę ataskaitą, vertinimus, kurie yra persmelkti šiokio tokio optimizmo, turint omenyje mūsų finansinį stabilumą. Kadangi Europos, politika, e, Europos Sąjunga bando gyveninti naują politinių sprendimų derinį, kuris e, taip pat apriepia ir tam tikrą mažiau griežtą pinigų politikos priemonių taikymą, taip pat struktūrinės reformas ir <clears throat> taikyti mažesnė apimtimi e, ciklinės e, ekonominės politikos, e, finansinės politikos priemonės. Taigi norėtume, kaip jūs įvertintume mūsų pasiūlymus ir įvertintumėte galimybės pasiekti tvaraus augimo ekonomikos ir naujų darbo vietų kūrimo. Ačiū, suteikiu Jums žodį. E, parlament... Gerbėmi parlamento nariai, ponės ir ponai, man labai malonu dar kartą kreiptis į ekonomikos ir pinigų komitetą. Praėjusį kartą, kai aš lankiausi jūsų komitete, Tai buvo 2013 metų lapkritis. Prieš 18 mėnesių aš buvau jūsų komitete. Krizė tebesitėse. Prieš porą savaičių EBPO paskelbė ekonomikos prognozes ir atrodo, kad e, sumažėjus naftos kainoms galėjo, atsirado galimybės didesniam augimui. Ir euro, euras yra susijęs su svarbiausiais dalykais. Ir kai kas, yra, sako, kai kas sako, kad euras yra silpnas, tačiau euras yra susijęs su kitais dalykais, kitais aspektais ir todėl mes neturime kalbėti apie eurą, bet turime gal turėti omenyje taip pat ir žemas naftos kainas. Reikėtų įvertinti įvairias aplinkybės Junktinėse Amerikos valstijose didėja, didėja vietos paklausa, Japonijoje yra taikomos įvairios e, fiskalinės priemonės ir artimiausių metų augimas taip pat didės. Tačiau vis dėlto reikėtų e, e, paminėti, kad JAV BVP skola arba įsiskolinimas yra virš 200 procentų. 44-50 procentų e, BVP įsiskolinimas yra pats geriausias e, vardiklis. Taip pat e, šiek tiek lėtėja augimas Kinijoje, 7 procentai dabar maždaug jisai yra vertinimas, jis yra pakankamai tvarus Indija atrodo ir toliau bus artimiausiais metais sparčiausiai auganti ekonomika 7,7-7,9 procentai. Tačiau e, naftos e, žaliavų eksportuotojams, tokiems kaip e, Brazilijai, grėsia recesija artimiausių metų nors globaliu mastu atsigavimas yra nenuoseklus, išlieka e, daug problemų, tačiau Europos padėtis yra šiek tiek geresnė. Mes patiksinome euro valstybių BVP augimą nuo 1,4 procentų 2015 metais iki 2 procentų 2016 metais. Tai, tai mes padarėme kovo 18 dieną, prognozijas paskelbėm triems metams. ECB ėmėsi veiksmų, e, kurie sudarė galimybės eurozonos valstybėms e, suvaldyti stagnuojančias pajamas, konkrečiai kalbant apie valstybės. Airija vystosi sparčiausiai, Jungtinės karalystės situacija nebloga, Ispanijos, Portugalijos taip pat. Išskyrus Jungtinę karalystę, kitos valstybės turi šiokių tokių problemų įgyvendinamos savo programas, jos patiria rinkos spaudimą, tačiau dabar jos galų gale priėmė sprendimus, ėmėsi reformų ir situacija pagerėjo. Jungtinė karalystė nesusidurė su rinkos problemomis, tačiau yra tam tikrų iššūkių, kuriuos e, prisėmė imdamasi konkrečių priemonių. Viskas yra priklauso nuo reformų. Tačiau negalime nusiraminti, Europai išlieka pakankamai daug iššūkių, augimas yra nepakankamas jau kuris laikas, nedarbas mažėja tik tai laipsniškai, nuo nepriimtino lygio, kadangi e, pajamos yra netolygios ir taip pat jaunimo nedarbas yra didžiulis. Ir tai ne, nestebina, tai yra krizės paveldas, tai yra mažas augimas, nedarbas, ir netolygios pajamos. Ir tai reiškia, kad mažėja pasitikėjimas Europ... institucijomis, vyriausybėmis, parlamentais. Pinigų politika, žinoma, gali paskatinti paklausą. E, ponas Dragi, Bernanki ir Jelin Marvin King ir Markani ir Kuroda Japonijoje jie gali nulemti daugą, tačiau vyriausybės pačios turi imti struktūrinių priemonių, priimti sprendimus dėl struktūrinių reformų ir paskatinti investicijas ir augimą ir padaryti augimą tvariu. Taigi ir ES politika, ekonomika turi grįžti į tvaraus augimo vėžes. Pirmiausia, reikia nukreipti fiskalinę politiką augimo kryptimi. Pirmiausia, reikia mažinti biudžeto deficitą, siekiant užtikrinti viešųjų finansų pusiausvirą, reikia finansuoti skolą, jeigu BVP skola yra didžiulė ir jeigu BVP auga E, labai lietai, tai ta pusiausvyra yra minusinė. Euro zonoje 2,5 procento sudarė BVP deficitas 14 metais. 2009 metais jis sudarė 6 procentus, galima sakyti, kad situacija pagerėja. Tačiau daug, jeigu netgi daugiausia tų fiskalinių korektūrų buvo padaryta. Ir tai reiškia strategiškai vertinant situaciją yra pakankamai sudėtinga. Atsižvelgiant į šitą pažangą reikėtų kreipti dėmesį į pagrindinį vardiklį, tai yra į augimą. Fiskalinių e, pokyčių e, poreikis yra didžiulis, Europos centrinis bankas turėtų atsisakyti savo aktyvios stebėjimo veiklos. Todėl svarbiausias politikos tikslas yra skatinti augimą, skatinti užimtumą, taip pat skatinti investicijas, nes investicijos yra svarbiausias augimo e, kriterijus. Junkerio planas gali padėti pasiekti tų tikslų. Ir žinoma, mes ir toliau, e, mes vėliau aptarsime Junkerio planą. Pirmoji rekomendacija būtų nukreipti fiskalinę politiką link augimo, o ne tik tai link konsolidavimo. Taip pat reikėtų tobulinti peržiūrintą fiskalinę politiką. Žinoma, labai svarbu, stiprinti finansų valdyseną, tačiau tie peržiūrėti finansų valdymo e, pagrindai turėtų eiti ranka, iš rankon arba iš vien su struktūrinėmis reformomis. Ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų Europoje. Tačiau, tačiau e, tas siekis konkrečių fiskalinių tikslų tam tikrų momentų ne visada pasiteisina, kadangi yra tam tikrų išimčių, o išimtis kartais valstybėse narėse tampa e, norma ir valstybės narės tiesiog laikosi tų išimčių ir tuomet tas patikimumas mažėja. Norėčiau pakalbėti apie tris galimybės, kuris gali leisti patobulinti peržiūrėtas fiskalinės sąlygas, kad būtų užtikrintas ir augimas. Pirmiausia, reikėtų subalansuoti biudžetą, subalansuoto biudžeto struktūrą. Tačiau yra įvairiausių problemų įvertinant biudžeto struktūrą, metodologiją reikia peržiūrėti ir taip pat reikėtų taikyti platesnį požiūrį vertinant biudžeto struktūrą. Per daug yra kriterijų, vertinimų ir problema štai kokia. Ir nerandamas apskritai bendras vardiklis įvertinant biudžeto struktūrą. Žinoma, tai yra, yra e, žmogiška, tačiau svarbiausias dalykas padaryti sudėtingus dalykus paprastus. Taip pat nacionalinės e, finansinės sąlygos turi būti keičiamos. Nacionalinės e, finansinės institucijos turi padėti parengti nepriklausomą uh, vertinimą. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose yra kalbama apie biudžeto atsakomybę. Ir tai yra tam tikros e, finansinės priežiūros institucijos, kurios nustato tam tikras biudžeto ribas ir taip toliau. Pavyzdžiui, Vokietijoje 2009 metais buvo numatytas subalansuotas biudžetas iki 16 metų ta priežiūra yra numatyta arba konstitucijoje, arba įtkuriant tam tikras priežiūros institucijas. Ir tos institucijos siunčia atitinkamus signalus. Svarbu supaprastinti finansinės taisyklės ir jos turėtų būti suprantamos ir vyriausybei, ir visuomeniai, ir eksportuotojai jiems. Žinoma, labai svarbu, kad visuomenė būtų teisingai informuojama ir neinformuojama iš skirtingų prieštaringų šaltinių. Labai svarbu suprasti visas finansinės taisyklės ir svarbu, kad nebūtų naudojamas įvairiomis spragomis. Struktūrinės reformos. Aš jau kalbėjau, kad fiskalinė ir pinigų politika turi būti lydima struktūrinėmis reformomis. Pinigų politika, ko gero, jau baigia išsisemti. Beveik visose valstybėse ir fiskalinė politika dabar turi padėti sumažinti deficitą ir skolą. Ir Reikia keisti situaciją daugiau leidžiant. 40 procentų BVP sudarė skola vidutiniškai. Ir situacija tapo labai sudėtinga, rinkos prarado pasitikėjimą. Taigi, labai svarbu tęsti struktūrinės reformas, kai kurios periferijos valstybės. Periferija man nepatinka kaip žodis, tačiau jūs puikiai suprantate, ką turiu omenyje, susidurė su didžiausiamis problemomis pasraisiais metais. Todėl jos turi tęsti struktūrinės reformas, jos prieimė sprendimus, dabar juos reikia įgyvendinti. Mažiau pažangos buvo pasiekta didelėse valstybėse reikia pagerinti ekonomikos veiklą, reikia padaryti ją tvarę, taip pat reikia subalansuoti paklausą ir augimas turi tapti labiau įtraukus. Pavyzdžiui, reikia sumažinti darbo rinkos dualumą, pagerinti darbo jėgos profesionalumą, didinti mm, e, e, produktyvumą ir taip pat didinti atlyginimus. Vakar, pavyzdžiui, lankiausi Švedijoje. Prieš savaitę buvau Junktinėje karalystėje, dar prieš savaitę buvau Italijoje ir dar prieš keturias savaitės buvau Luksemburgė. Taigi, aš lankausi įvairiose valstybėse ir konstatuoju, kad jos susiduria su pačia problema. Tai yra neigiamas e, produktyvumas. Visur. Ir tai yra didžiulis iššūkis, su juo jį reikia spręsti. Tiesiog EBPO dirba su daugeliu Europos valstybių - Italija, Prancūzija, Portugalija, Graikija ir padeda joms vykdyti reformas ir mes kalbamės tam tikrų būdų su kuršimis valstybėmis. Pavyzdžiui, Prancūzijoje reikia vykdyti struktūrinės reformas, galvojant apie augimą ateityje. Ir kiekvienai valstybėje mes apskaičiavome, kokios reformos reikalingos. Tai padarėme kalbėdami su Italija, Vokietija ir kitoms, kitoms valstybėmis. Visos, visos šios valstybės visų, vis, taip pat ir Japonijai numatėme augimo ir struktūrinius pokyčius, Europai, taip pat Europos Sąjungai atlikome augimo prognozes Europos, Eurozonoje. Ir taip pat mes įvertiname, kokią naudą gali atnešti mokesčių politika. Taigi, viskas yra parengta šitame e, laikmanoje ir, žinoma, yra ir internete, jūs galite gauti tą informaciją visur. Taigi, kokia reformų nauda? Tiesiog pateiksiu vieną pavyzdį, ponė pirmininkė, apie Italiją. Mes apskaičiavome, kad jeigu Italija įgyvenys dabartinį reformų paketą ir jeigu įgyvenys iš tikrųjų, tai gali Italija aukti 3 procentais papildomai, skaičiuojant penkeriems metams visą BVP. Tačiau per po 10 metų galima sulaukti 6 procentų augimo papildomai. Ir kadangi šita politika paskatintų augimą ir tai būtų sukurtas tas toksai e, vienas kitą papildomantis kokteilis. Taigi 6 procentai gali tikėtini Italijoje. ES lygių bendroje rinkoje galima pasieti e, didelio augimo, tačiau tam reikia pašalinti tam tikras rinkos kliūtis. Taip pat reikia pagalvoti ir apie tai, kaip bus įgyvenintas Junkerio planas, jeigu, jis, jeigu nebus e, imtasi kokiu nors reguliavimo integracijos priemonių telekomas, energetikos, elektros energijos sektorius, taip pat e, tai yra dalykai, į kuriuos reikia kreipti dėmesį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad naujausias Ansipo pasiūlymas, kuris, kuriame buvo uh, pristatyti skaitmeninės rinkos pagrindiniai aspektai, rinkos, kur, dėl kos pasiūlymas bus pristatytas gegužės mėnesį. Tai yra gera naujiena ir tai yra puikia iniciatyva. Ir ji ne tik tai leis padidinti e, e, veiksmingumą tačiau ir padės įgyveninti Junkerio planą. E, mūsų rink, produktų rinkos reguliavimo indikatoriai rodo, kad 2013 metais e, vardikliai, rodikliai nepasikeičia, kai kuriuose valstybėse jie netgi pablogėjo. Ir reikėtų pasakyti, kad ES paslaugos dar turėtų pasitemti. Didžiulis investicijų planas. Mums reikia augimo prekyboje. Tiesiog reikėtų padvigubinti tempus. Mums e, reikia, e, kadangi mūsų kreditai nukreipiami į prekybą yra minusiniai. Mums reikia skatinti augimą, kadangi augimas kol kas vyksta visiškai lietai. Skatinti augimą prekyboje reikia investicinio plan, planų. Kalbant apie Junkerio planą, ko gero jis gali būti nukreiptas tinkama kryptimi, tačiau reikėtų kalbėti ne apie tos 350 milijardų eurų. Bet e, reikėtų pripažinti, kad nepakankama pažanga kol kas vidaus rinkoje. Kita vertus, jeigu bus sukurtos tam tikras reguliavimo priemonės ir jeigu bus išjudinta vidaus rinka, tai galbūt galima bus investuoti ne 300 milijardų, bet ir 300 e, e, trilijonų. Taigi labai svarbu yra reguliacinės priemonės Junkerio planas e, remiasi trimis e, ramšiais, tai yra finansinėmis priemonėmis, taip pat reformomis e, nacionalinių lygmenių ir taip pat struktūriniais pokyčiais. Jeigu projektai yra geri ir jeigu bus nukreiptos lėšos, tai jos akumuliuos papildomai kitas lėšas. Norėčiau taip pat pasakyti, kad mes e, pasiūlyme bendradarbiauti su ES komisijai įvairiose srityse ir kurti taip pat įvairias partnerystės, kuriuose mes esame sukaupę patirties. Ir taip pat norėčiau pabaigoje pakalbėti ir apie mokesčių politiką, kadangi artimiausių metų mes su Ekon e, e, komisija susitiksime. That, uh, Taigi mes dirbame dviem kryptimis e, mokesčių srityje ir išeities atspirties taškas yra revoliucingas. Tikimės, kad jis padės pakeisti iš esmės situaciją. Tiesiog Svarbiausia yra neslėpti, kad išlieka mokesčių rojai, į kuriuos nukreipiamos asmenų lėšos ir neapmokestinamos. Mes tiesiog norime įdėkti automatinio keitimosi informaciją procedūrą. Ir mes stengsime kovoti, kad nebūtų nukreipiamos lėšos į neapmokestinamus e, e, šaltinius. Ir mes priversime bendrovės, kurios rado spragų, kaip išvengti mokesčių, priversime jas mokėti mokesčius, neversime mokėti du kartus, bet mes užkirsime kelią joms du kartus nemokėti mokesčių. Taigi mes norėsim, norime, kad bent kartą būtų sumokėti mokesčiai ir tikimės, kad tai bus padaryta tose vietose, kuriuose vyksta verslo veikla ir kur gaunamas pelnas. Žinoma, tai užtruks šiek tiek, tačiau geresnis perspektyvos vis dėlto ryškėja. Ir mūsų žinia jums būtų štai kokia. Pasitikėkite EBPO, pasinaudokite mūsų paslaugomis, bendradarbiaukime kite, kadangi mes dirbame su jumis ir jums, kadangi mes galime įvertinti jūsų investavimo programų poveikį, mes taip pat galime padėti įgyvendinti nacionalinių lygmenių jaunimo garantijų programas. Iš 28 ES valstybių, 21 valstybė yra EBPO narės. Lietuva ir Latvija prisijungs artimiausių metų ir mes turėsime 23 valstybės. Ir tai reiškia, kad mes investavome pakankamai daug į Europą, kadangi mes buvome taip pat įkurta organizacija pagal maršalo planą Junktinio Amerikos valstybių iniciatyvą ir mes nesame ta organizacija, kuri remiasi tik tai e, tomis mintimis, kurios yra generuojamos e, Paryžiuje. Mes 34 valstybės turime savo gretose 21 ES valstybę ir tai reiškia, kad mūsų e, interesas yra nukreiptas visada į Europą ir mums labai svarbu, kad ES būtų sveika, kad būtų mokami mokesčiai, kad būtų uh, mm, taupoma uh, aplinka, ištekliai ir kad būtų uh, įkurtas ir plėtojamas mokslas ir švietimas. Todėl mums labai svarbu visada teikti paramą Europos Sąjungai. Labai ačiū. Dabar kolegos galės užduoti klausimus. Prieš tai norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti. Labai patiko Jūsų optimistinės nuotaikos ir man taip pat buvo labai įdomu pasiklausyti jūsų minčių apie būtinybę įvertinti struktūrinių reformų poveikį, galiančių taisyklių reikalavimų supaprastinimo, perės pranešimas yra kaip tik ir rengiamas šią temą apie būtinybę nustatyti atitinkamas e, finansinio valdymo procedūras, taip pat Junkerio investicijų planas e, ir e, mes norime net ir prieš baigiant patvirtinti struktūrinį planą jau pradėti gyvendinti investicinį, investicijų planą, taigi dabar Steiksime žodį ponui Balts, Europos Liaus partijos frakcijos koordinatoriui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Korija, labai džiaugiuosi jūsų nuolatiniu susidomėjimu Europą. Džiaugiuosi tuo, kad jūs jį dar kartą patvirtinote. Taigi džiaugiamės, kad atvykote. Ypatingai džiaugiamės nuolatiniu jūsų organizacijos ir asmeniniu dėmesiu Europai, kurį šiandien dar kartą patvirtinote, jūs minėjote Junkerio planą. Man būtų įdomu sužinoti, kadangi jau prasidėjo, pasiekime beveik finišo tiesioje prieš priimant galutinį sprendimą parlamente. Ar jūsų vertinimu yra kokiu nors aspektų, kurie abipio vertinimu būtų nepakankamai išsamei išnagrinėti arba paminėti Junkerio investicijų plane, jeigu tokių būtų, tai mums būtų labai svarbu apie juos sužinoti. Antras klausimas net ir turint omenyje, kad po to vyks diskusija su jūsų direktoriumi atsakingu už mokesčių klausimus, su organizacija pasiekė e, didelės pažangos, kovojant su mokesčių slėpimu ir vengimu pastaruoju metu. Noriu paklausti, kaip pasaulio mastu būtų galima siekti daugiau pažangos keičiantis informaciją automatiškai ir kokias kliūtis praeitie esate įveikę dėgiant automatinės <clears throat> keitimas informacija sistemas, BAPS sistemą ir kaip tas kliūtis būtų galima ateityje lengviau pašalinti. Ačiū. Jeigu siekite tobulybės ir tai niekuomet jos nepasieksite. Vertindami Junkerio planą tą patį jam pasakyti, reikia pradėti įgyvendinti. Ir e, jį pradėję gyvendinti išmoksime galbūt daug dalykų naujų. Turite suvokti, kad tai nėra paprastas e, fondas, kuri būtų įmokėti tam tikri pinigai ir po to panaudojami. Ta, tas planas turi uh, žymiai didesnį potencialą, jeigu šalis priims reikalingus struktūrinius sprendimus ir sudarys atitinkamas sąlygas, Junkerio planas baigsis sėkme. Ir mes prisiminsime Junkerio planą tuomet kaip katalizatorių, kaip tam tikrą detonatorių, o ne kaip projektų įgyvendinimo planą. 350 milijardų eurų 28 valstybių BVP kontekste tikrai nepadės e, pastebimai iš karto paskatinti ekonomikos augimą, tačiau tai padėtų tverti esamą potencialą ir e, sukeltų <clears throat> tam tikrą sniego gniuštės efektą dėl mokesčių ir automatinio keitimosi informacijoje. Jau esame gavę maždaug 40 milijardų eurų pajamų <clears throat> tose šalise, kurios dalyvauja procese e, ir šio proceso nebūtų įvykę, jeigu ne mūsų pastangos ir didžiojo dvidešimtuko pastangos šiandien 124 šalis keičiasi informaciją e, gavus atitinkamą užklausimą, aš norėčiau, kad viskas vyktų automatiškai. Įsivaizduokime, kad nuo 2017 metų kas nors atsidaro banko sąskaitą trečioje šalyje. Bankas, kuriame sąskaita yra atidaroma, iš karto siūstų pranešimą tos šalies, kurios pilietis atsidaro sąskaitą atitinkamoms tarnyboms ir, <clears throat> ir tinkamos tarnybos patikrintų to šalies, to piliečio pilietybę ir jeigu e, pilietis pats informuotų savo šalies mokesčių inspekciją, kad jis atsidarė sąskaitę trečioje šalyje, tai viskas būtų gerai, jeigu neinformuotų, tai tuomet mokesčių inspekcija galėtų jį pasikviesti išgerti arbatos ir padiskutuoti apie tai ir, <clears throat> ir būtent e, tokiu būdu automatiškai būtų keičiamasi informacija ir tai būtų dramatiški pokyčiai, tai reikštų dramatiškus pokyčius, leidžiančius užkirsti kelią mokesčių slėpimui. Galiu Jums pateikti pavyzdį, 1840 dvišalių sustrimų buvo pasirašyta, šiandien jau jų yra pasirašyta 3000 per šešerių metų laikotarpį ar esame sukaupę patirties, taip esame sukaupę, mes plėtojame atitinkamas sistemas ir aš tikiuosi, kad bus galima pasirašyti vieną susitarimą, kuris pakeistos galiojančius 3000 dvišalį susitarimą ir mums nereiks 60 metų, kad peržiūrėtume visus galiojančius dvišalius susitarimus Ačiū, sako pirmininkas, noriu paprašyti tiek kolegų, tiek, tiek pono Gurijos iki vieną klausimą neatsakinėti ilgiau nei po penkias minutės, priešingą atveju pritrūks laiko ir kolegos negalės savo klausimų užduoti. Petris Simonas dabar užduos klausimą nuo socialistų demokratų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū generalinį sekretorių, taip pat ir mūsų frakcijos vardu, kad atvykote šiandien su mumis padiskutuoti ir mano kolegos nesuderinus su kolega yra taip pat e, apie investicijų planą bei mokesčius. E, visiškai jums pritariu. Turėtume pasinaudoti ir tinkamai pasvarstyti Junkerio plano mums atveriamas galimybės, siekdami kuo didžiausios naudos Europai. Klausimas yra ar tokiu būdu iš tiesų pasieksime daugiausiai naudos visai Europai. Tai turėtų būti pagrindinis mūsų tikslas, pagrindinis tikslas mažinti makroekonominius skirtumus ir e, vertindamas įvairius projektus, kurie turėtų būti įdomus investuotojams, kad e, vienas euras investicijų pritrauktų 15 eurų privačių investuotojų lėšų tai man kilo klausimas, ar neižvelgiate čia tam tikrų grėsmių ir pavojų, ir jeigu jų žvelgiate, tai kaip galėtume jų išvengti, kaip galėtume išvengti, kad įgyvendinam Junkerio investicijų planą nepadidintume ES viduje makroekonominio skirtumo, taip pat ir eurozonos viduje kad tos šalis, kuriams ypatingai reikia ekonomikos augimo, kad tos šalis, kuriuose turėtų būti gyvendinama daugiausiai projektų, netaptų šalimis, kurios nesugebėtų parengti tinkamų projektų ir tokiu būdu atsiliktų nuo įsivyščiusių pramoninių valstybių. Antras klausimas susijęs su mokesčiais, gyvenant BAPS priemonės, taip pat yra rengiamas atinkamos ataskaitos apie padėtį atskirose šalyse, tačiau jas nėra viešos, jas sunku patikrinti, ką jūs asmeniškai manote apie galimybę patidinti skaidrumą šioje srityje, taip pat ir padidinti skaidrumą iš ankstinių sprendimų mokesčių politikos srityje, kai komisija dabar prašo arba reikalauja e, tam tikrą registrą įsteigti, kuris tačiau nebūtų viešas. Aš tuo tarpu pasisakau už tai, kad toks registras ir jo duomenys būtų viešai prieinami. Kokia yra jūsų nuomonė? Pirmiausiai, Šiandien yra rengiamos ataskaitos apie padėtį kiekvienoje šalyje, reikėtų pradėti tą <clears throat> daryti ir atitinkamas ataskaitas turėtų kontroliuoti <clears throat> kompetentingos tarnybos, mes nenorime gydinti žmonių, mes norime, kad mokesčiai būtų mokomi, mokami. E. Taigi šiandien mes galėtume pereiti prie ataskaitų rengimo atskiroms šalims, tačiau klausimas, ar tas viešumas politiškai būtų naudingas, yra atviras. Dar kartą noriu pasakyti, kad tobulybė yra e, gerumo priešė. Taigi, manau, kad proceso eigoje mes <clears throat> galėtume tapti skaidresniais, o pirmiausiai dabar reikia pasiekti, kad mokesčiai būtų surenkami ir mokami. Jeigu dabar pradėtume sustatyti prie gėdos tūpo, tai galėtume prasti daugiau. Aš pritariu jūsų siekiui, aš norėčiau, kad tai būtų įmanoma dabar, tačiau reikėtų tai atidėti vėlesniam laikui, kalbant apie teritorinius skirtumus palyginti su, ar investicijų plano kontekste, Junkerio planas e, nėra panacėja nuo visų lygų, e, jį įgyvendinus neišspręsime visos Europos problemų. Tai turėtų pasit, jis turėtų pasitarnauti kaip paskata ekonomikos augimui, nes šiuo metu trūksta investicijų, tačiau šis planas nepadės išspręsti įsisenėjusių problemų. Taip pat turime nepamiršti, kad ES BVP siekia 13 e, trilijonų, mes šiuo metu kalbame apie 350 milijardų per tam tikrą laikotarpį. Mes kiekvienais metais sukūrėme ES 13 trilijonų bendro vidaus produkto. Taigi ta minėta suma yra tikrai lašas jūroje ir visų problemų ją pasitelkę neišspręsime. Mes daug dedame pastangų, kad <clears throat> užtikrintume didesnį ekonominį tolygumą Europoje, pašalintume skirtumus, tačiau Junkerio planu tikrai nesugebėsime visos neligybės pašalinti, tikrai nesugebėsime įspręsti nedarbo problemų vienur ar kitur. Pagrindinė mintis čia yra pritraukti daugiau privačių investicijų tam, kad išjudintume ekonomikos augimą. Tačiau kiekvienas planas ir kiekviena grėsmė, tiksliau, e, kiekvienas planas turi tam, tam tikrų ribų riziką. Pirmininkas, ačiū. <clears throat> Žinoma, tai yra dar viena papildoma priežastis, kad šis planas veiktų kuo geriau viso Europoje, kad pritrauktų kuo daugiau investicijų. Marijos Notis, AKR frakcijos vardu dabar kalbėsiu. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Kalbant apie nedarbą, jeigu bedarbių skaičius pasiekė pusantro milijono, kaip žinome, buvo sumažinti atlyginimai, buvo e, sumažintos socialinės im, išmokos skola per penkis metus pasiekė 180 procentų. Tad e, trijulė padarė skurde gyvenančius žmonius dar neturtingesniais. Tuo tarpu turtingieji dar labiau praturtėjo. Labai daug mūsų piliečių gyvena žemiaus skurto ribos. Daug iš mūsų pensininkų gauna apie 60 procentų žemesnė negu 800 eurų pensija. Jeigu lėšos būtų investuotos kitaip, nebūtų tokio bedarbių skaičiaus. Nebūtų daugiau negu 200 tūkstančių jaunuolių emigravę. Trijulė vykdė katastrofišką politiką. Biudžetinės uh, reformos buvo labai agresyvios ir jos nepadėjo valstybei užtikrinti normalaus ekonomikos e, vystimosi. Taip pat EBPO e pateikė tam tikrų e, pasiūlymų, tačiau dėja jie taip pat dar labiau pablogino padėtį. mūsų įmonių akcijos biržoje krito, centrinis bankas taip pat pablogino padėtį. Mes pardavėme 14 regioninių oro uostų Vokietijai ir labai pigiai. Pirmininkas, mes turime penkias, po penkias minutės tik tai kalbėjimui. kaip EBPO e valdovas, vadovas, ką jūs siūlote, kad būtų galima sumažinti nedarbą ir spręsti humanitarinę krizę. Galbūt e, būtų galima nubraukti dalį skolos. Jūs turite pasakyti, ar jūs esat už trijulę ar už liaudį. Uh, well, uh, the... Vasario 11 lankiausi Atenuose ir ministras pirmininkas buvo pradėjęs savo veiklą būtent tomis valandomis. Mes e, sukūrėme iš karto darbo grupę, kuri turėjo padėti vykdyti reformas Graikijoje. Ir svarbiausia buvo įsigilinti į mokesčių problemas, į tai, kaip, jos, kaip mokesčiai bus apskaičiuojami, kaip surenkami, užtikrinant skaidrumą, taip pat siekiant užtikrinti daugiau konkurencingumo, kad monopoliai, oligopoliai nediktuotų sąlygų rinkoje. Žinoma, problema kilo ne per pastaruosius penkerius metus. Tiesiog buvo padaryta tam tikrų mm, klaidų, skaičiuojant mm, biudžeto deficitą buvo konstatuota kažkuriuo metu, jisai sudaro 5 procentus, o iš tikrųjų jisai sudarė 15 procentų. Ir per visą tą laikotarpį, nors biudžetas 5 procentų deficito, 5 procentų deficito buvo sumažintas, vis dėlto likutis liko ir taip tęsėsi visą laiką. O dabar vyksta dėrybos dėl skolų aptarnavimo. Tai yra viena problema, tačiau turime dirbti ir toliau, galvodami apie ateitį, apie ilgalaikius pokyčius. Tai yra struktūrinės reformos, kurios yra reikalingos. Mes apie tai kalbame su Graikijos vyriausybė ir siekime užtikrinti tvarų augimą, kad būtų grįžtama prie darbo, kad būtų vėl gražinamos darbo vietos. Per pastaruosius penkerius metus buvo vis piktinamėsi trejato veiksmais ir taip toliau, tačiau tai buvo neproduktyvu. Reikia ieškoti konkrečių sprendimų. Dėkuoju. Marian Harkin. Ačiū labas rytas, dėkoju už tai, kad atvykote pas mus. Norėčiau paklausti jūsų. Jūs kalbėjote apie augimą ir taip pat apie e, ne, netolygumus. Kalbėjote taip pat ir apie Airiją. Kas dešimtas žmogus susiduria su skurdu Airijoje, kadangi yra kai kuriems siūlomas visiškai e, darbas, iš kurio negalima pragyventi. Jūs kalbėjote apie struktūrinės reformas. Kokias struktūrinės reformas mes galėtume įgyvendinti, kad galėtume įveikti šią mano minėtą problemą? Aš dar norėčiau jūsų paklausti, ar tie pateikti pasiūlymai gali tikti mažoms, mažos ekonomikos uh, valstybėms. Pavyzdžiui, mažiems verslininkams yra labai sunku gauti e, kapitalą. Ir dar vienas klausimas dėl skaitmeninės ekonomikos. Kaip jūs apibrėšite e, nuolatinę įmonę, kadangi verslas dabar yra E, skaitmeninis ir todėl labai sunku yra apibrėžti tą nuolatinę įmonę ir be to, žinoma, norėčiau žinoti, kaip galite, gali jūs pasirim pasitarnauti didelėms ekonomikoms ir mažoms ekonomikoms. Airija yra viena iš išimčių, kuri rodo, kad buvo e, imtasi priemonių ir jos tinkamai įgyvendintos. Žinoma, yra darbų. Had, uh, only... Minėjote apie darbo vietas, kurios neužtikrina tinkamo pragyvenimo. Šiuo metu Airija uh, auga greičiausiai ir tai yra tas kelias, kurius leis padidinti užimtumą. Žinoma, yra profesiniai gebėjimai, jų gerinimas yra vienas iš kelių. Kitas dalykas - mokymas ir švietimas, inovacijos, konkurencingumas, reguliavimas, e, e, valstybės mokesčių sistema taip pat mokslinių tyrimų centrų ir privataus sektoriaus įmonių tarpusavio ryšys. Ar, jos, ar jo pasakoje yra nukreipiamas vis, visos pastangos į e, verslą, į rinką. Ir tai yra tie dalykai, kurie ateityje pasiteisins. Skaitmeninė ekonomika mes padarėme labai įdomią išvadą, kad nereikia ypatingai nukreipti visko į skaitmeninę ekonomiką, kadangi tai būtų ne visiškai teisinga ar teisėta. Kita vertus labai svarbu žinoti, iš kur atsiranda lėšos ir kur jos rinkoje nukreipamos. Labai svarbu uh, E, suvokti pr e, pramonės poreikius ir atsižvelgti į kiekvienos valstybės e, specifiką. Žinoma, yra įmanoma nustatyti mokesčius ir už bet kokią verslo veiklą ir, žinoma, pagal mokesčių įstatymus galima nustatyti ir apyvartą ją apmokestinti. dėl didelių ir mažų ekonomikų. Labai svarbu, kad tie mm, konsolidavimo pasiūlymai būtų uh, pritaikomi visose valstybėse vienodai. G20 susitikime Turkijoje mes e, numatė pasiūlyti paketą ir pirmųjų, pirmomis septynioms valstybėms pasiūlytas e, e, reformų paketas galėtų būti naudingas ir kitoms aštuonioms valstybėms. Taigi labai svarbu įgyvendinti šitos pasiūlymus. Mes nemanėme prieš keletą metų, kad tai bus įmanoma, kadangi žinojome, kad reikia lėšų. Ir antra, politiškai vyriausybėms Nebepakanka apmokestinti tik tai vidurinėje klasė ir mažas ir vidinės įmonės. Dar reikia nuveikti labai daug, tačiau aš visiškai optimistiškai vertinu galimybę apmokestinti visus verslo subjektus. Bom dia. Uh, falou de, de... Dėkoju. Jūs kalbėjote apie geras augimo perspektyvas. Tačiau žiūrime, koks dabar yra euro kursas ir matome, kad nėra ekonomikos augimo. Ir prognozijas vienas ar du procentai kitiems metams ir visą laiką girdime panašias prognozijas. Uh, 1 procentas tais metais, 2 procentai kitais metais, bet ne, niekuomet <clears throat> negirdime apie didesnį augimą nei 2 procentai. Jūs taip pat kalbėjot apie inovacijas, mokslinius tyrimus, kompetenciją, bet e, dešimtmečius e, apie tai kalbama ir dešimtmečius taikomi tie patys receptai. Reformos, privatizavimas, visa tai žinomi dalykai. Kalbama taip pat apie darbo rinkos e, lankstumo didesnį užtikrinimą. Apie tai taip pat kalbama labai ilgai. Tačiau kokia yra padėtis reali? Taip pat ištisus dešimtmečius vyksta mokesčių vengimas. Ir padėtis nesikeičia. Nėra ekonomikos augimo, nėra pasitikėjimo, nėra pasitikėjimo, nes nėra vartojimo atitinkamo lygio, žmonės neturi pakankamų pajamų, perkamoji galia žema, yra remiamasi tokiu modeliu, kuris e, siekia užtikrinti konkurencingumą tarptautinių lygmenių ir kuris skatina eksportą. Tai reiškia, kad e, kuomet valstybė eksportuoja, kitos valstybės importuoja ir ta ekonomika, kuri remiasi eksportu. Atsiduria tokioje padėtyje. Aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs manote apie tokią ekonomiką, kuri remiasi eksportu. Tuo tarpu kitos valstybės daugiau gina savo gamybą. Taip pat e, interesų konfliktų klausimas. Žinome, jog e, čia kalba sukasi apie atsakomybę, žinome, jog e, yra konsultantų dirbančių dėlėms tarptautinėms įmonėms ir žinome, kad čia iškyla kai kurių interesų konfliktų. Ar galima čia ką nors pakeisti? Galbūt jau yra pasiekta tam tikros pažangos. Struktūriniai pokyčiai taip pat. Jau ištisus dešimtmečius mes kalbame apie tai, tačiau dabar turime konkrečiai kažką padaryti. Ir dabar, kadangi bankinė sistema yra stabilesnė, kontekstas tam palankesnis, Taip pat fiskalinė sistema yra stabilesnė ir galų gale turime galimybę įgyvendinti tinkamas priemonės. Matėme, jog tos valstybės, kurios tokias priemonės įgyvendino, gyvena geriau, o tos, kurios to nedarė, atsidūrė sudėtingesnė padėtyje tai rodo, jog tinkamos priemonės vis dėlto duoda teigiamų rezultatų. Ir paskutinis klausimas dėl interesų konflikto. Yra labai sunku daryti realią pažangą sprendžiant interesų konfliktus. Tai kad reikalai pajudėtų, reikia, kad valstybės remtų šį procesą. Yra 14 dvišalių susitarimų iki, sudaryta šioje srityje iki e, 28 metų. Su G 20 parama nuo 2008 metų pavyko pasiekti 7 tūkstančius tokių susitarimų. Tad reikia politinės paramos, reikia politinės valios, bet to nepakanka, reikia, kad e, būtų ir techninė parama. Filip Lambert. Mr. Gurija. Uh... E, Sveiki, ponė Gurija, noriu pradėti nuo minties, kad nepritariu jūsų teiginiams dėl ataskaitų apie padėtį atskirose šalise. Čia kalba eina ne apie uh, atskirus e, asmenys, o apie įmonės. Jeigu įmonės nėra pasirengusios atskleisti informacijos, o tobula informacija yra vienas iš svarbiausių laisvos rinkos ekonomikos ramščių, mes e, tokią prievolę numatėme bankams teikti informaciją, turėtume ją numatyti ir tarptautiniams koncernams. Dėl struktūrinių reformų norėčiau apsiriboti struktūrinėmis bankų reformoms ABPO e svarsto įvairius klausimus ir daug kalba apie bankų sistemą, apie būtinybę atskirti investicinę ir mažmeninę bankininkystė šios temos šiuo metu yra svarstamos Europos parlamente. Atrodo, kad mes nelabai susitarsime dėl bendros pozicijos, tačiau išgirsti jūsų minčių vakar Financial Times skaičiau kad taip pat ir akcininkams nėra labai gerai e, bendrai vykdyti šias veiklos sritis, taigi jūs nuomonė noriu išgirsti, kokią reikšmę ši struktūrinė reforma turėtų ekonomikos padėties pagerinimui. Jeigu daugiau pinigų būtų investuojama į realią ekonomiką, mano nuomonė, iš to jis sulauktų daugiau naudos, nes išgirstų jūsų nuomonę net ir turint omenyje, kad jūsų nuomonė gali skirtis nuo manosios atsakymas, aš visiškai e, pritariu dėl struktūrinių pokyčių Dodd-Frank, e, Volker, e, Likanenas, e, Vykeris, visi sutarė ekspertai dėl būtinybės atskirti bankų mažmeninę komercinę veiklą ir investicinę veiklą, kadangi bankai iš žmonių surenka pigius trumpalaikius indėlius, garantuodami iki 100 tūkstančių eurų jų vertę ir uh, tie indėliai yra panaudojami saugioms investicijoms, nes norima <clears throat> užsitikrinti tinkamą finansinę gražą, tuo talpų investicinė rizika yra žymiai didesnė ir akcininkai gali žymiai labiau nukentėti Nes problema yra ta, kad bankų įstatinis kapitalas yra dešimt kart mažesnis nei jų arba dvidešimt nei jų investicinė rizika ir nepasiteisinus investicijai ne tik akcininkai nukentės, tačiau taip pat ir paprasti mokesčių mokėtojai bei vyriausybės turėtume to vengti, todėl visiškai pritariu pasiūlymui atskirti šias dvi veiklas, tai neturėtų būti e, daroma taip skaidriai kaip kryštovas, tačiau turbūt ir pakankamai skaidriai atliekama. Antras dalykas - ataskaitos apie padėtis atskiriuose šalise. Visiškai jums pritariu. Vienintelė problema. Nepamirškite, kad ne EBPO, o pačios valstybės priima sprendimus dėl savo užmojų. O mes tik tai e, rengdami atitinkamas ataskaitas identifikuojame situaciją ir galime matyti, kad kol nebus viešai statomos prie gėdos stulpo, jos e, yra linkusios į pastabas reaguoti, taip pat ir įmonės yra linkusios tą daryti. Taigi klausimas yra, ar e, mes nuo 0 km per valandą iš karto sieksime 100 km per valandą greičio ar apsiribosime 50 ar 60 km per valandą greičiu. Mums svarbiausias tikslas yra surinkti mokesčius, <clears throat> nes statymas prie gėdos tulpo gali sąlygoti arba prisidėti prie to, kad atitinkami asmenys susidurtų kalėjime, tačiau nebūtinai e, jų nesumokėti mokesčiai bus sumokėti. Turime žengti prieki žingsnis po žingsnio. Man patiko jūsų sprendimas dėl bankų, tačiau bankai kelia daug didesnį grėsmę visuomenį ir manau, kad buvo tinkamas sprendimas priimtas pradėti nuo bankų. Taigi toks mano atsakymas. Pirmininkas, labai ačiū. Ponas e, Animans, ponė Gūrija, aš e, labai vertinu skaičius ir tai, kaip jie yra pristatomi. Šiandien su šiek tiek sutrikęs. klausydamasis jūsų optimistinių minčių dėl Italijos, klausydamas jūsų minčių ir įspėjimų dėl Graikijos, kuomet Graikija pateikė neteisingą informaciją apie savo biudžeto deficitą, kuris skiriasi tris kartus Goldman Sachs istoriją prisiminus, tai e, aš e, šiek tiek jaučiuosi, kaip klausydamasis Delfo orakulo, kur nežinau, ką jis iš tikrųjų turi omenyje. Taip pat e, noriu pacituoti vieną e, citatą dėl to, kad e, jūs, jūsų tikrai ne, infliacija per daug neramina, per daug neneramina. Ir kalbant apie Europos centrinio banko vykdomą pinigų politiką, tai nežinau, ar jin yra tinkama. Antras dalykas valstybės e, narės e, jau kurį laiką bando pakeisti bendro vidaus produkto skaičiavimo metodiką, įtraukdamos į bendro vidaus produktą taip pat ir tokias e, profesijos ir iš jų gaunamas pajamas kaip prostitucija ir panašiai. Taigi, <clears throat> ar Kaip Jūs vertinate visus šitos veiksmus, ar mes nesame patekę tam tikrą prasme čia į letargo miegą? Atsakymas. Aš e, nesureaguosiu jūsų paskutinį provokacinį pasisakymą. Aš manau, kad mes turime būti dėkingi Centrinio banko vadovams Bernankė Jelen, Melinkink, Vakani, Pana Kuroda minėjau. dabar apie poną Dragį ir jo pirmtakus kalbu, nes jie sugebėjo pasiekti, kad mūsų ekonomika toliau neskestų. Ir kad krizė ir jos mastas nebūtų bus didesnis nei dabar. Jie laimėjo mums laiko sumažinę palūkanų normas tam tikram laikotarpiu ir skatino investuotojus e, e, leisti pinigus, o ne juos e, taupyti. Centrinis bankas vakar nustatė neigiamas palūkanų normas, o tai reiškia, kad Centrinis bankas nori, jog pinigai būtų skolinami įmonėms, kurios arba žmonėms, kurie kurtų pridedamąją vertę. Aš minėjau švietimą, inovacijas, reglamentavimą, minėjau didesnio konkurencingumo, mokesčių struktūros, sveikatos apsaugos sistemos, e, viešos privačios partnerystės, aplinkosaugos sritis, kas už jos atsakingas. Tai yra ne bankai, o vyriausybės, kurios priima specif specifinius politinius sprendimus, o ne centriniai bankai šios sprendimus priima. Mes pradėjome imtis veiksmų, kuomet krizė kilo Amerikoje, po to sekė Norden Rock skandalas, kuomet žmonės pradėjo atsiminėti indėlius, o krizė Europoje prasidėjo po dviejų metų. E, e, todėl e, visas atsilikimas ir trunka 2-3 metus, <clears throat> kai tuo tarpu JAV padėtis jau normalizavosi arba normalizuos viskai per kelis metus artimiausius mėnesius. Noriu padėkoti centrinių bankų vadovams, noriu tik pas, paraginti juos veikti struktūriškiau. Taip pat reikia atsižvelgti ir socialinius aspektus, nes nuo krizės nukentėjo daug žmonių, reikia atsižvelgti aplinkos sauginius aspektus, nes mums reikia tvaresnės ekonomikos, reikia pakeisti viską, ką įmanoma pakeisti, tačiau tą darbą gali atlikti tik vyriausybės. Tarp kitko, Būtent ES e, e, vienyje valstybių, vyriausybių vadovus, ypač eurozonoje, ir jie galėtų nešti savo konstruktyvų indėlį tam, kad šie pokyčiai įvyktų. Pirmininkas, ačiū. Dabar sugrupuosime po kelis klausimus ir prašau e, kalbėtojų užduoti savo klausimą ilgiausiai per pusantros minutės. Pirmasis klaus ponas Pablo Zalba. Querido sekretario general, usted... Dėkuoju, pana pirmininkė. Pone generalinį sekretorių, jūs sakėte, kad e, Europos centrinis bankas gali padėti mums sutaupyti laiko asmeniškai problemas. Aš buvau Madride ir dalyvavau diskusijose su uh, užsienio reikalų ministru, kitais aukštais pareigūnais. Jūs e, kalbėjote apie Vokietijos kontekstą ir kalbėjote apie produktyvumą ir sakėte, jog tai yra labai geras dalykas. Ar galima užtikrinti tinkamą produktyvumą visoje eurozonoje? Toliau, ar G20 gali užtikrinti makro e, ekonominį stabilumą? Liuk Bajai, dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė generalinis sekretoriau, Kaip jūs žinote, daug e, valstybių narių dabar galvoja apie geresnę fiskalinę politiką. Barakas e, Obama taip pat sutinka su tais ekonomistais, kurie eina šitą linkmę. Jūs, ką jūs manote šituo klausimu, ką jūs galvojate apie tai, kad kapitalo pajamos būtų apmokestinamos e, labiau? Toliau jūsų BEPS projektas Ar jūs e, galite pasakyti, kokios e, buvo kliūtis valstybėse narėse, kurios trūkdė įgyvendinti atitinkamas priemonės šioje srityje? Jūs e, taip pat sakėte, kad pasaulis keisis dėl automatinio keitimas informacija, tai yra gana svarbi priemonė, aš sutinku su jumis, tačiau klausimas yra toks, kaip bus užtikrinta, kad ta informacija bus tiksli, kas tikrins tos informacijos kokybę ir ar bus teikiamos rekomendacijos kai kuriams valstybėms. Ir paskutinis klausimas susijęs su pilotiniais projektais, tai yra mokesčių inspektoriai be sienų. Mūsų komitetas turės pateikti e, nuomonę kartu su DV komitetu. E, kaip Jūs vertinate šią priemonę? En el caso de España, eh, habría que decir que. Ispanijos. Atėjo 2014 metais. Ispanijoje buvo sukurta 430 tūkstančių nuo darbo vietų. Koks yra skirtumas tarp Ispanijos prieš penkerius metus, kuomet buvo sukurta virš 700 e, tūkstančių darbo vietų, ir šiandieninės Ispanijos. Prieš penkis metus Ispanijoje ekonomikos augimas buvo 3 procentai, kuomet buvo kūrimas tos darbo vietos. Tuo tarpu Ispanijoje dabar augimas yra didesnis negu 1 procentas, tačiau darbo vietos irgi yra kūriamos skirtumas yra darbo rinkos reformos per pastaruosius trejus metus. Ir Ispanija dabar pradeda jausti tų reformų rezultatus, nes tam reikia laiko. Buvo panaudotas visas politinis svoris, kad e, Ispanijoje būtų įgyvendinami šitie įstatymai. Ir Ispanija, kaip matome, buvo gana radikalių pokyčių. Tai labai svarbu ir tai padidina taikom priemonę legitimumą. Tad e, tuo pačiu matome, kad e, G20 užtikrina tam tikrą demokratinį legitimumą, nes kiekvienas G20 narys užsitikrina, kad e, priemonės būtų gyvendinamos. Toliau, mokesčių tendencijos, atsakau į pono Liukbai klausimą. Tai gana lengvas dalykas. Tendencijos dabar yra tokios, kad mažinami mokesčiai investicijoms, mažinami mokesčiai už, darbui, už darbą ir didinami vartojimo mokesčiai, nekilnojamo turto ir žalieji mokesčiai, kad e, būtų teigiamas poveikis aplinkai. Tai yra bendros tarptautinės tendencijos ir aišku, kiekvienas tas tendencijas įgyvena savo greičiu. Kas trukdė 2015 metais įgyvendė automatinį informacijos keitimąsi. Kol kas dar nepradėjome to, bet jau matome teigiamus e, poslinkius mokesčių mokėtojai. Mano, kad jeigu bus laukiama vienus ar, ar, ar, ar porą metų dar, viskas gali baigtis kalėjimu. Tad e, kol dar turime galimybę plėtoti dialogą su institucijomis, reikia daryti tai. Bankai vaidina esminį vaidmenį ir šiandien yra labai daug baudų taikoma ir finansų ministrai turi priežiūros kompetenciją, taip pat e, valstybės jeigu tai pateikiama neteisinga informacija, tai politiniu požiūriu yra netinkamas e, dalykas ir toliau e, mokesčių inspektoriai be sienų. E, Čia yra įvairūs gebėjimų lygiai. Besivystančios valstybės neturi tinkamų gebėjimų ir specialistų, kad galėtų pasinaudoti šiais privalumais, net jeigu yra didelių tarptautinių įmonių jų teritorijoje. Ir todėl reikia padėti toms valstybėms, kad jos galėtų pasinaudoti šią iniciatyvą. Liudek Niedermayer. Dėkoju, kad atvykote į susitikimą su mumis. Norėčiau paklausti apie ES valstybių ekonomiką Aš manyčiau, kad makroekonominiai rodikliai yra palankus ir atrodo, kad vis dėlto struktūrinės reformas turi padėti mm, didinti augimą. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie tai. Dėl mokestinių taisyklių ar nereikėtų išnaudoti visas dabartinės fiskalinės taisyklės, o tik tai po to jas keisti. Kitaip mes galime sumažinti pasitikėjimą mumis. Be to, man malonu girdėti, kad mes kalbame apie įmonių mokesčių sistemos keitimą. Todėl norėčiau paklausti jūsų. Mes pradėjome kalbėti apie apmokestinimą galvodami pirmiausia apie keitimąsi informaciją. Tačiau aš manyčiau, kad palėtėme tik tai Lietkalnio viršūnę. Reikėtų pagalvoti, ką galima būtų papildomai padaryti, ne tik tai keičiantis informaciją, tiesiog padarant mokesčių sistemą teisingą ir sąžiningą ir taip pat nebaudžiant tų, kurie jos moka. Dabar vykdoma daug veiklos siekiant, kad bendrovės, ypač taptautinės bendrovės, nevengtų mokesčių. ES e, valstybėse yra pakankamai daug institucijų, kurios teikia finansinės paslaugas. Ir parlamente, kalbant apie tokių, tokias paslaugas, buvo kalbama apie tai, kad įmonės vengia mokesčių, tiesiog nukreipia savo lėšas į mokesčių rojus ir todėl reikėtų pagalvoti, ar vienas šalis priemonės galėtų ką nors pakeisti, jeigu mes nesimsime harmonizuoti tarptautiniu mastu ir reguliuoti globaliai finansinės paslaugas. Paaiškinkite, kokia dabar situacija strategiškai vertinant. Ar įmanoma sukurti globalią harmonizuotą E, apmokestinimo sistemą, kad būtų galima kovoti su neapmokestinama finansinė e, e, nauda arba finansiniu pelnu. Ar nereikėtų imtis priemonių sinchroniškai? Ačiū. Labai malonu, generalinis sekretoriau, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Jūs kalbėjote apie investicijų uh, postumį. Tačiau investiciniai sprendimai yra daromi e, iš anksto keliariems metams ir tai reiškia, kad pinigų politika gali būti apskritai nustumta į šalį. Ar nemanote, kad šiuo atveju iškilti tam tikrą riziką ekonomikos raidai? Kaip Jūs manote, TTIP sutarties naudą ar galimybės šiame kontekste. Aš manau, kad TTIP atvers labai didelės galimybės abiems ekonominiams blokams. Mes, žinoma, po Dohos siekime sujungti tuos du didžiulius ekonominius blokus ir pasiekti, kad iš jų būtų daugiau naudos ir mes tikimės, kad šitos darybos nebus blokuojamos. Žinoma, netekti lėšų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kad e, e, galite pasiūlyti finansavimą už mažas palūkanas, lygiai taip pat galima netekti lėšų, jeigu palūkanos yra per daug e, aukštos. O dabar jūs taip pat galite sakyti, kad prarandamos lėšos, kai ES bankas yra sumažinęs palūkanų normą. Junktinės Amerikos valstijos ir joms prireikė trijų metų atsigauti ir nukreipti investicijas tinkamą kryptimį, tai reikia daryti ir dabar Europoje. Blogas dalykas yra ir infliacija, lygiai taip pat blogas yra ir defliacija. Ponas Lydmajer. Jeigu iš kyla problema, dažniausiai yra siūloma sumažinti palūkanų normą. Tačiau kartais e, elgiamasi priešingai. O gal vis dėlto reikėtų išleisti daugiau lėšų, sakykime, iki 40 procentų e, e, nuo BVP. Tačiau, kas turi keistis? Turi keistis finansavimo struktūrą, o finansavimo struktūrą pakeisti politikams visada prireikia daug laiko. Pasiūlymas pasinaudoti dabartinėmis teisės nuostatomis, o potom jau įvertinti, ar reikia jas keisti arba siūlyti papildomas. Tačiau kai kada reikia keisti nuostatas, kadangi pasikeitė aplinkybės. Iš esmės reikia laikytis biudžeto deficito mažinimo nuostatų, tačiau vis dėlto reikėtų numatyti šiek tiek lankstumo. Aš sakyčiau, kad pasikeitus aplinkybėms, nekeičiant fiskalinių nuostatų, galima tiesiog patiems suvaržyti savo veiksmų laisvę. Tiesiog norėčiau paploti komisijai, parlamentui, ES institucijoms, Junkeriui, Dombrovskijai ir Moskovičiui, kadangi jie tiesiog uh, sukūrė tą pasiūlymą dėl pasikeitimo informaciją apie mokesčius. Brisbane G20 susitikime buvo paskelbta apie šitą ketinimą, o po to paskelbimo mm, ES institucijos ėmėsi skubios veiklos, taigi aš sveikinu komisijos pirmininką Junkerį ir kitus ir aš tikiuosi, kad pažangos šiuo klausimu bus dar ir daugiau. BEPS. Tarptautinės finansinės paslaugos. Nėra prieštaros tarp tų valstybių, kurios nori surinkti daugiau mokesčių ir tų, kurios nori labiau reglamentuoti bankų veiklą. Iš esmės tikslas yra tas pats mes kalbame ne tik tai apie bankus, bet apie bendrovės apskritai. Mes nežinome, kaip įvertinti tą galimą prieštarą konkrečiose valstybėse. Manyčiau, kad prieštarų galėtų būti tik toje valstybėje, kuri e, elgtųsi visiškai priešingai, negu yra siūloma, siekdama pritraukti investuotojus. Iš esmės, mokesčiai turi būti renkami ten, kur yra gaunamos pajamos. Žinoma, yra tam tikrų išimčių e, autoriniams kūriniams ir taip toliau. Visi turi vadovautis tą pačią nuostatą ir ji gali būti taikoma bet kuriuose valstybėse. Yra ir mažų valstybių, kuriuose yra registruota įmonių daugiau negu didelėje valstybėje. Tiesiog jeigu konkrečioje valstybėje būtų gaminama tiek e, prekių, kiek yra įregistruota tam tikroje mažoje valstybėje, tai tiesiog jinai nuskestų nuo šitos visos gamybos. Ir todėl yra registruojamos įmonės kitose valstybėse. Mes turime su tuo kovoti. O mūsų pasiūlymas nepaveiks neigiamai tų finansinių centrų valstybių. Tiesiog padės jiems. Uh, Ačiū. Šioje diskusijų dalyje norėčiau paminėti tik tai du aspektus, kurie yra svarbus mūsų dabartinėms diskusijoms. Pirmiausia, turime pabrėžti, kad jūs, generalinis sekretoriau ir daugelis kitų pasisakėte už testinį darbą vykdant struktūrinės reformas. Dabartinėme etape norėčiau jūs ir visus šiek tiek įspėti dėl to, kad e, turint visą informaciją apie socialinę padėtį Europoje, turint visus skaičius, mes turime vertinti ir struktūrinių reformų socialinius padarinius. Kartais jūs kalbate, pavyzdžiui, apie socialinį dempingą, tačiau antra vertus, ar jūs nematote, kad kai kurios vyriausybės Europos Sąjungoje pačios vykdo socialinį dempingą? Kalbant apie EBPO e veiksmų planą susijusi su kova e, prieš pelno perkelimą, <clears throat> galbūt jūs e, esate vieni iš e, pirmųjų, kurie apie tai pradeda kalbėti, tačiau manau, kad ES smarkiai vėluoja, spręsdama šį klausimą. Manau, kad mes turime siekti tokio pasaulio, kuriame nebūtų galima pasislėpti, tačiau be mokesčių surinkimo mes turime kalbėti ir apie mokesčių teisingumą. Ačiū. Georgijos Krycas dabar. Aistė, gerai pradė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad ponas Gurija pateikė labai įdomią analizę, kadangi jis labai kompetentingas ekonominės analizės srityje, jisai galvoja apie vidutinės ir, il, ir ilgos perspektyvos laikotarpius. Tuo tarpu mes, kaip politikai, galvojam apie e, trumpą perspektyvą. Kalbėdamas apie tai, kas vyks Italijoje už e, dešimt metų, jisai pateikė tam tikros analizės duomenys, taip pat kalbėdamas apie Graikiją. Matome, kad Graikijoje dabar yra labai gili krizė ir vyriausybė per pastaruosius penkerius e, metus keitėsi kas pusantrų metų priklausomai nuo įvykių tekmės. Tad tai, kas vyks už dešimties metų, mums yra labiau filosofinis klausimas, o ne politinis klausimas nes e, vyriausybės neturi pakankamai laiko savo dispozicijoje. Ar būtų įmanoma nustatyti kažkokią struktūrinių pokyčių hierarchiją, kad būtų galima pradėti struktūrinių pokyčių procesą? Galbūt galima būtų skatinti vyriausybę tai daryti, numatant tam tikrą politinių veiksmų laisvę. Ir ką reikėtų uh, E, daryti, kad struktūrinės reformos turėtų primtiną socialinę primtinas socialinės sąnaudas. Ponas Hokmark. One and two. Pirmiausiai, turime kalbėti apie kiekybinius dalykus. Dauguma finansinių kryžių kyla po to, kai buvo prarasta daug pinigų. E, kaip jūs vertintumėte tą galimybę prarasti pinigų po penkerių metų dabar. Jeigu vertintume struktūrinės reformas ir sukauptą patirtį, didžiausias problemas <clears throat> kilo finansų krizės ištakose investuojant labai daug indėlių į nekilnojamą turtą. Ir Turintame, kad to turto vertė buvo labai išpūsta. Ar neturėtume mes dabar geriau vertinti tam tikras investicinės grėsmės tam, kad e, būtume atsparesni krizė? Atsakymas. Pinigai buvo prarasti ne dėl krizės, o dėl netinkamo reglamentavimo. Žemas palūkanų normos yra teigiamas dalykas. Tačiau, kai palūkanų normos yra žemos, <clears throat> tai žmonės gali e, kartais tai netinkamai suprasti, o esmė yra tinkamas reglamentavimas. Žinoma, mes turėtume ir toliau skaityti pakankamai dėmesio bankų sektoriui. Ir... Kaip? E, mes visi norime Graikijai pasiūsti signalą apie tai, kad e, ateities perspektyvos yra pakankamai šviesos. Teigiate, kad e, tiek daug buvo šalyje naujų vyriausybių, dabar veikia nauja vyriausybė, buvo demokratiškai išrinkta, Graikija yra BPO narė, prašo pagalbos ir mes e, ketiname šią pagalbą e, suteikti ir dabar aiškinomės, kokiose srityse mes tą pagalbą norime suteikti, tačiau mes siekiame, kad neatsitiktų taip, jog per medžius viso miško nesimatytų. tiksliau per, per mišką medžio nesimatytų. Kalbant apie socialinius padarinius ir būtinybę su jais kovoti, visiškai pritariu jūsų atitinkamoms mintims. Mes turime pasitelkti naują požiūrį į ekonominius iššūkius. Galite prisiminti, ką Styvas Makvynas yra pasakęs, kuomet jis e, sėdėjo ant kaktuso vidury e, dikumos e, e, Tačiau visas priemonės, e, siekiant sumažinti deficitą, turi ir socialinių padarinių, turime mes skirti jiems dėmesį, esate visiškai teisus, niekas nevertina socialinio dempingo kaip atskiros politikos. Problema yra ta, kad turime vengti neligybės didėjimo dėl e, tam e, tikrų e, <clears throat> netikslingų ketinimų arba intencijų. Kalbant apie mokesčių teisingumą, visiškai pritariu jūsų minčiai, tačiau Mokesčiai yra ekonominės politikos priemonės, socialinės politikos, aplinkosauginės politikos priemonės, mokesčiai taip pat yra mokesčius galima naudoti įvairiais tikslais, tačiau yra ir geresnių būdų juos panaudoti, tačiau nėra geresnių būdų už dabartinius, nes visi norime, kad suprastų paklaustų žmonės, kokios yra alternatyvos galimybės, o jie suvokia, valstybės gali priimti savo nepriklausomus sprendimus. Pirmininkas, ačiū ponė Gurija už šį labai naudingą pasikeitimą nuomonėmis ir mes balsuosime e, dėl atitinkamų pranešimų, pranešimų kuris rengia ponas Lamasiūras, o dabar pradėsime balsavimus e, e, ir jeigu visi esate pasirengę balsuoti, galima atlikti bandomai balsavimą. So, I open the vote for the check. The vote is open. Taigi, <clears throat> dabar surenkime bandomą balsavimą, pradėme balsuoti.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 Sorry, there were some last minute. Suprašau, vyko keli pakeitimai darbo tvarkėje. Paskutinę minutę esame pasirengę balsuoti. Ar viskas vyksta gerai? A, kompromisinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Prieš pradant balsuoti noriu Jums pranešti kad keturi mūsų frakcijos nariai nori prieštarauti visiems pakeitimams žodžiu. Kadangi Svenas yra malonus žmogus, mes kai kuriems jo pakeitimams pritarėme, tačiau noriu iš anksto visiems pranešti, kad kai balsuosime dėl žodinių pakeitimų, mes jiems nepritarsime, nes nėra jokios galimybės įvertinti žodinius pakeitimus, pateikus juos vidurnaktį. Tokia tvarka yra nepriimtina. Aš 24 valandas per dieną nedirbu, daugiausiai 18 dirbu, tačiau 24 valandų ne. Ačiū už suteiktą informaciją, sako pirmininkas, žinoma, iš, ankstinė, iš ankstinis nepritarimas mūsų darbo tvarkos taisyklės yra nenumatytas, taigi jeigu surinksite pakankamą kolegų skaičių, kaip numatyta darbo tvarkos taisyklėse, dėl žodinių pakeitimų nebalsuosime. Aš nežinau, ar pranešėjas norėtų pakomentuoti paskutinį pasisakymą. Ne, tuomet tęsime balsavimus. A, kompromisinis pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko pritarta, B kompromisinis pakeitimas iš keturių dalių, pirmasis dvi dalis, dėl jų balsuosime atskirai, po to bus žodis pakeitimas, kas už dvi pirmasis dalis, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. pirmininkas e, nori pasitikrinti dėl antrosios dalies elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Žodinis pakeitimas e, antrai daliai. Kas už? susilaiko, pasitikrinkime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame pritartą. Ketvirtoji dalis su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti praeidame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtoji dalis e, už prieš susilaiko pritarta C kompromisinis pakeitimas. Pirmasis žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis žodinis pakeitimas, kas už Šitam mes pritarėme. Žodinis antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Trečiasis žodinis pakeitimas, kas už prieš Pasitikrinkime dėl trečiojo žodinio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pritarta. D kompromisinis pakeitimas dabar. kas už prieš susilaiko pritarta E kompromisinis pakeitimas. Už prieš susilaiko pritarta F kompromisinis pakeitimas. Už prieš susilaiko pritarta G kompromisinis pakeitimas. Kas už prieš susilaiko pritarta H kompromisinis pakeitimas pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis su žodiniu pakeitimu, kas už. Galite atsistoti, turime įsitikinti, ar yra keturi prieštaraujantis nariai. Ne, balsuojame dėl šio žodinio pakeitimo. Turėsime balsuoti dėl antrosios dalies be žodinio pakeitimo, kas už. Pranešėjas nori nurodyti, kaip balsuoti. Balsuojame dėl uh, originalios kompromiso redakcijos be žodinio pakeitimo, kas už prieš, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsuojame dėl originalios trečiosios pastraipos redakcijos be žodinės pataisos. Pradedame balsuoti. Pritarta. Atrodo, kad Europos liaudės partijai patinka ši redakcija, tačiau dar balsavimo nebaigėme, jūs galite Gerai, baigiame balsuoti ir dar kartą balsuojame iš naujo dėl antrosios dalies be žodinės pakeit, pataisos originalios redakcijos, kuri buvo pateikta kompromise. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame Trečioji dalis su žodiniu pakeitimu, kas už. Jeigu prieštaraujate šiam žodiniam pakeitimui, tai turite atsistoti. Ne, jūsų tik du yra kitą kartą. Kas balsuoja už trečiąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar į kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. BG pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta J pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta K kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. L kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. M kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. N kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko Pritarta O kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta P kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta Q kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. A kompromisinis, e, R kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, S kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta pritarta T kompromisinis pakeitimas, pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, <clears throat> susilaiko. Pritarta dabar balsuojame dėl T kompromiso pakeitimo su antraja žodinė pataisa, kas už, kas Negalime balsuoti dėl antrą žodinio pakeitimo. Dabar turime balsuoti dėl pirminės kompromisinio pakeitimo redakcijos, ar ne, ne, nereikia. Taigi dabar balsuojame dėl U kompromisinio pakeitimo. Keturi žodinės pataisos jam teikiamas dėl pirmo žodinio pakeitimo. U kompromiso balsuojame kas už, Man buvo pasakyta, kad e, antras žodinis pakeitimas atkrito dėl to, ką mes balsavome. Anksčiau dabar balsavome dėl trečiojo kompromisinio pakeitimo U. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsavome dėl ketvirtojo naujo žodinio pakeitimo, turiu perskaityti naujasis jot, naujo jot pastraipa įtraukta į e, ketvirtą žodinį pakeitimą. E, parašyta valstybės narės, esant išskirtinėms aplinkybėms, gali patvirtinti papildomus reikalavimus, kurie taikomi lyginamųjų indeksų administratoriams siekiant, e, kad šie tinkamiau vykdytų nuostatas, e, šios straipsnio nuostatas, kas už tokį pakeitimą, už, už prieš susilaiko pritarta dabar. V kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dvigubo V kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. X kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta ilgoji kompromisinis pakeitimas, už prieš susilaiko. Pritarta e, Z kompromisinis pakeitimas, už prieš susilaiko. Pritarta 511 pakeitimas ir įtre 32 pakeitimas kartu, kas už prieš susilaiko atmesta. AA kompromisinis pakeitimas su pirmąją žodinę pataisą žaliųjų teikiama, kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl kompromisinio pakeitimo pirminės redakcijos be žodinės pataisos AA kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. A, B kompromis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. BF, kas už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas AC, kas už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas AD su žodinė pataisą. Juanis Fernandes ją teikia. Balsuosime dėl žodinės pataisos. Pirmiausiai, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl pirminės kompromiso redakcijos, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta A. E kompromisinis pakeitimas, balsavimas dalimis. Už pirmąją dalį balsuojame už visą pastraipą su e, žodinė pataisa. Iš tiesų balsuome dėl žodinės pataisos pastaiso. Pirmininkas, kas už šią žodinę pataisą, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl pirmosios dalies be žodinės pataisos, kas už prieš susilaiko pritarta Dabar balsuojame dėl antrosios dalies, pirmiausiai su žodinė pataisa, kurią Filip Lamberts teikia, balsuojame dėl žodinės pataisos. Antrosios dalies AE kompromiso pirmiausiai, kas už, prieš. Manau, kad atmestą, bet pasitikrinkime, pradedam balsuoti. Baigiame. Pritarta. AF kompromisas toliau. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. AG su pakeitimu žodžiu, kas už pakeitimą žodžiu, prieš. Balsuokime kortelėmis, pradedame. Priminkime, dėl ko balsuojame. Jonas Fernandas. Pakeitimas žodžiu dėl AG. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Dabar už kompromisinį pasiūlymą be pakeitimo žodžių, kas už, kas prieš, visų laiko priimta. AH už, prieš, susilaiko priimta. AI už, prieš, susilaiko priimta. AJ už, prieš susilaiko. AK už, prieš susilaiko priimta. AL už, prieš susilaiko priimta. AM už, prieš susilaiko priimta. Šešimtai dvidešimt ketvirtas už prieš 624 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. AN kompromisas už prieš susilaiko priimta. BJ už prieš susilaiko priimta, AO už prieš susilaiko priimta, AP už prieš susilaiko priimta, AQ už prieš susilaiko priimta, AR pirmą balsuojame už pakeitimą žodžių, už prieš susilaiko priimta. AS už prieš susilaiko priimta. AT už prieš susilaiko priimta. AU už prieš susilaiko priimta. AV už prieš susilaiko priimta. AV už prieš susilaiko priimta. 710 už prieš susilaiko atmesta. AY už prieš susilaiko priimta. BA už prieš susilaiko priimta. 141 BC už prieš susilaiko priimta. BD už prieš susilaiko priimta. BE už prieš priimti, BH už prieš susilaiko priimti, antrasis už prieš susilaiko priimti, trečiasis už prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis nereikia balsuoti. BI už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už, prieš. Dėl dešimtojo balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 13 už prieš susilaiko priimta. 14 už prieš susilaiko priimta, 21 už, atsiprašau, 15 pakeitimas už, prieš, balsuojame kortelėmis dėl 15. Baigiame. Priimta 16 už prieš atrodo, kad ta pati dauguma. Pasuokime kortelėmis dėl 16. Baigime. Priimta. 17 už, prieš susilaiko priimta, 21 už, prieš susilaiko priimta, 264 už, 264 už, prieš susilaiko atmesta. 265 už prieš balsuojame dėl 265 baigiame priimta 23 už prieš susilaiko priimta. 267 už, prieš, priimta. Balsuokime kortelėmis dėl viso pikto. 267. Baigiame. Priimta. 272. Kas už? Kas prieš? Tu 72 balsuojame kortelėmis. Baigime priimta. 27. Kas už? Kas prieš? Balsuojame kortelėmis dėl 27. Baigiame. Priimta. 278 už, prieš susilaiko priimta, 289 už, prieš susilaiko priimta, 29 už, prieš susilaiko priimta, 280 už, prieš susilaiko priimta, 30 už, prieš susilaiko priimta, 283 už, prieš susilaiko atmesta, 284 už, prieš susilaiko priimta, 31 už, Nereikia balsuoti dėl 31. 285 už, prieš susilaiko priimta. 32 už, prieš susilaiko. Balsuojame dėl 32. Baigiame priimta. 286 už, prieš susilaiko priimta. 33 už, prieš susilaiko priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame už visą pakeistą tekstą. Balsuojame kortelėmis. Pradedame balsuoti. Baigiame. 46 už, 10 prieš 3 susilaiko. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradame balsuoti. Baigiame. 59, 47 už, 10 prieš, 2 susilaikė. Norėčiau paklausti, ar pranešėja norėtų ką nors pasakyti prieš suteikiant įgaliojimus dėrėti su taryba. Ačiū pirmininkė. Tai, buvo labai, tai yra labai svarbus pranešimas. Iš tikrųjų, manyčiau, kad reikėtų pateikti jį plenarnį sesiją. Pranešėjas siūlo pateikti šitą pranešimą plenarniai sesijai. Taigi balsuosime už tai, ar pateikti plenarniai sesijai. Nereikia balsuoti, pasirodo, kad nereikia. Gerai, automatiškai bus pateikiamas šitas pranešimas plenarnėje sesijoje. Taip darėme ir anksčiau. Tai reiškia, kad dėrybos prasidės būtent po balsavimo plenarnėje sesijoje ir pagal atitinkamą įgaliojimą. So, congratulations to the rapporteur. We now have a text for the committee on benchmarks. Sveikiname pranešėjom, dabar esame patvirtinę mūsų komiteto dokumentą dėl lyginamųjų indeksų. Okay, so we can start. Galime tęsti posėdį, pradėti kitą darbo tvarkės e, klausimo svarstymą. Vėl keisimės nuomonėmis su ABPO e atstovais ir dar kartą noriu pasveikinti mūsų tarpę tiek pono Gurija, tiek ir Paskalės Antamanas, kuris ir mokesčių politikos ir administravimo centro direktorius. Ponas Santamans vadovauja EBPO projektui e, skirtam kovai su, mo, su pelno, įmonių pelno perkelimu ir mokesčių vengimu. Labai teigiamai vertinu šį EBPO atliekamą darbą, nes mes e, turime kalbėti ne tik apie įprastinius mokesčių vengimo būdus, apie skaidrumo stiprimą, tačiau taip pat ir apie naujus reiškinius susijusius su, su tarptautinių koncernų veiklos pobūdžių, skaitmeninė ekonomika. Tačiau, kaip anksčiau aptarėme, nereiškia, kad šie pokyčiai neleidžia mokėti mokesčius e, tose šalise, kur yra uždirbamas pelnas, kadangi ankstesni susitarimai, kurie buvo skirti išvengti dvigubo apmokestinimo, dabar kelia grėsmę visiškai kad mokesčiai apskritai nebus mokami, taigi dabar steiksiu e, žodį ponė Lamasiūrui, prašau. Dėkuoju, Roberto, ponė generalinį sekretorių. Dėkuoju, kad sutikote pasikeisti nuomonėmis su mumis dėl kovos su kai kuriomis apgalėtinomis e, praktikomis apmak įmonė apmokestinimo srityje. Kaip jūs žinote, Europos parlamentas įkūrė specialią komisiją šios srities ir e, informacija iš tokių tarptautinių institucijų kaip jūsų ar, ar iš spaudos rodo, jog ES viduje yra ir buvo e, praeitie tokių dalykų, kurie keldavo rimtų problemų konkurencijos požiūrių ir e, mokestinio teisingumo srityje. Mes turime tam tikras e, gairias, kuriamis turime remtis, žinome, kokia yra padėtis Europos Sąjungoje ir galime pateikti rekomendacijas. Tos rekomendacijos bus pateiktos ir Ekon komiteto, ir TAX e, specialaus komiteto. Mes taip pat turime G20 rekomendacijas ir BEPS, apie ką jūs jau kalbėjot, bei EBPO e, gairias. E, norėčiau keturis klausimus pateikti prieš perdamas žodį e, pranešėjams. Jūs turite tvarkaraštį ir, ir, ir programą šioje srityje ir mes suprantame, kad yra uh, tam tikrų netitikimų tarp nacionalinių įstatymų, dvišalių susitarimų ir daugia šalių susitarimų. Šiame kontekste jūsų vaidmuo yra esminis. Aišku, kad jeigu daugia šališkumas nukenčia dėl to, tai e, tuomet neigiamas pasiekmes bus visiems. Kaip jūs į tai žiūrite? Kitas klausimas. Galbūt e, jis jums kels juoką. E, Ar Europos Sąjungos turi vieningą poziciją jūsų veiklos e, e, kontekste, žiūrinti tai? Ar Europos Sąjungos valstybė šitą temą kalba vienu balsu? Trečias klausimas. Mūsų įgaliojimas, mūsų įgaliojimai remiasi rulings e, praktika. Yra ir kitų praktikų, kurios turi analogiškų pasiekmių jūs ir pas Niedermayer apie tai kalbėjo. Kaip gal galėtumėt plačiau tai pakomentuoti? Kitas klausimas. Jūs jį komentavote viešai, tačiau gal galėsime prie to grįžti dabar. Jūs e, nekalbat apie tokį tyrimą, kurį jau esat e, atlikę ir prieš keletą metų. Esat tai padarę ir jūs žinote, kas gali daugiausiai naudingos informacijos pateikti iš visų ekonominio proceso dalyvių. Įmonės, teisininkai, akademinis pasaulis, stebėtojai, nevyriausybinės organizacijos, žurnalistai, profsąjungos ar kažkas kitas. Galbūt jūs turite kokių nors rekomendacijų šitais klausimais, tad mes jų labai lauktume. Dėkuoju, panas Gurija. Merci beaucoup, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi vėl galėdamas e, su jumis susitikti. Mes buvome susitikę prieš 20, man atrodo, metų, jeigu neklystu. Pereinu į anglų kalbą. The tax Noriu tik pristatyti Paskalį Santabaną, jis yra mokesčių srities specialistas, tačiau norėčiau pakalbėti apie kontekstą. Pirmiausiai, dvišaliai ir daugiašaliai sustarimai, kurios tiksliau, kurios minėjo ponas Lamasiūras ir kelia mums daugiausiai problemų sprendžiant šį klausimą. Ir būtent e, čia prireikia tiek politinės valios, tiek techninių ekspertų pagalbos. Kol kas mums pakako abiejų ir tikiuosi, kad jų toliau pakaks. Antras dalykas dėl vieno balso principų. Kalbėjimo vienu balsu. Kol kas mes kalbame vienu balsu dėl to, kad mums visiems reikia pinigų, kaip anksčiau minėjau. Tačiau po truputį jau Sulaukime ir e, grįžtamosios reakcijos, kadangi tie asmenys, kurie turi plačiau tverti savo piniginės, mokėti daugiau mokesčių, padaryti įtaką vyriausybėms ir vyriausybės e, turi dalyvauti rinkimuose ir patenkame į tokią padėtį, kai kai kurios valstybės, kurios anksčiau laikėsi labai griežtos pozicijos, ją pradeda švelninti. Šiuo mes judame į priekį, kapstomės pirmin. Kalbant apie teismo sprendimus, mes viešai pasveikinome ES, ponus Junkerį Dombrovskį Moskovičį ir e, mokesčių srityje veikiančias tarnybas. Labai didžiuojamės jūsų darbų Brisbane, tą taip pat e, pakartojame, kur pasveikiname poną Junkerį su e, jo ketinimais paviešinti teismo sprendimus dėl mokesčių, tačiau tas klausimas po to jau tapo pakankamai prieštaringu ir manau, kad skaidrumo visiško užtikrinimas yra labai geras sprendimas ir žingsnis. Noriu pasakyti, kad čia kalba eina apie automatinį keitimąsi informaciją. Mums prireikė šešerių metų, kad pasirašytume 3000 dvišalių regioninio masto sustarimų dėl keitimosi mokesčių informaciją, dar prireiks 7-8 metų, kad e, perėtume prie automatinio keitimosi informaciją, neišradinėkime dviračio, mes pasiekime labai didelės pažangos jau ir e, manau, kad e, patvirtinus vienodus e, bendrus standartus, tik tai tokiu atveju galėtume tikėtis visiškos sėkmės, sustardami dėl vieno bendro vardiklio, tai mums užtikrintų sėkmę. Ir čia kalba eina apie keitimąsi informaciją. Tai yra pirmieji septyni ramščiai iš penkiolikos, kurių reikia tam, kad tas projektas BEPS būtų įgyvendintas. Mums prireikia septynių metų, kad pasiektume dabartinį etapą ir dar užtruks keletą metų, kad sistema pradėtų veikti. Aštuntąjį ramstį baigsime kurti iki šių metų pabaigos. Noriu, kad žinotumėte vieną dalyką. Pono Masiūro pareiškimas dėl būtinybės neišradinėti jokių naujų dalykų, nes sistema taip sudėtinga ir yra labai daug norinčių ją užgniaušti. Taigi visi dabar siūlo visokių geresnių idėjų, teikia pasiūlymų, tačiau reikia vieningų frontų judėti į priekį ir žmonės supras, jie pamatys jiems siunčiamus e, signalus pradės suprasti mūsų kalbą ir padarys išvadą, kad geriausias būdas yra dirbti su mumis, o ne prieš mus. Gali būti, kad mes parengsime e, tam tikras e, teisėkuros gairės, tam tikrus teisės aktų modelius. Mes tikrai nenorime suvienodinti mokesčių tarifų, mes <clears throat> norime sudaryti sąlygas kovoti bendrą kovą siekiant bendro tikslo. Paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, mes buvome tam tikrą prasme teisėkuros e, dantistais dirbome, kuomet buvo, būdavo pateikiamas tinkamas teisės akto pasiūlymas, buvo, būdavo, būdavo pradedama iš jo pačius aštriausius dantis rauti ir tuomet tas teisės akto pasiūlymas likdavo šveplas. Taigi aš e, tikrai e, noriu pasakyti, kad e, tai yra didelio masto revoliucija, tas ruošiamas pasiūlymas ir aš tikrai nesišvaistau tokiais terminais ir BPO nesišvaisto ir ši sistema padės mūsų ekonomiką padaryti tvaresnė, sažiningesnė, teisiškai saugesnė veikti įmonėms, bus užtikrinta dvigubo apmokestinimo netaikymas. Taigi dabar perdodu jūsų rankas ponas Santamans, kuris viską žino apie šios klausimus. Neturiu ką pridurti daug, galbūt daugiau teknora, technokratinių pastebėjimų. Jūs žinote, kad mes pagal šitą planą numatė 15 priemonių. 2013 metų gruodžio mėnesį buvo sutarta G20, kad bus įgyvendama 15 įvairiausių priemonių ir siekiant susitarimo suvokėme, kad reikės prireiks labai daug laiko, tačiau jums pritarent ir padedant mes sugebėjome sutrumpinti tuos terminus, bet valstybės narės turės imtis veiklos, kadangi pirmiausia EBPO yra vadovaujamasi tarptautinėmis mokesčių sutarčių nuostatomis, tačiau yra tam tikrų spragų, jeigu mes jų neužpildysime, tai tuo met mes vietoj to, kad išvengtume dvigubo apmokestinimo, mes pradėsime įvedinėti e, daugia pakopį e, apmokestinimą. Taigi mes esame numatę 15 priemonių, septynios jau yra pateiktos G20 finansų ministrams Brisbane 2014 metų pabaigoje ir plus aš, aštuonias dar reikia paruošti. Limoje bus tai padaryta, o po to lapkričio 16-18. Taigi 15 priemonių yra nuoseklios, tarpusavį suderintos. Jeigu mes paliksime kokiu nors spragų, tai pelnas bus nukreiptas būtent į tas spragas. Pagrindinis ramstis yra tiesiog užpildyti tas mokesčių spragas. Ir žinoma, ES reikia laikytis vieningumo principo. Tačiau, žinoma, tas valstybių narių savarankiškumas pasireiškia būtent tomis spragomis ir labai svarbu, kad būtų pakeistos arba priderintos vietos nacionalinės mokesčių sistemos, kad nebūtų piknaudžiaujama mokesčių spragomis. Bet to yra kita priemonė, kas tarp, tarptautinės, tarptautinio saveikumo priemonė. kad, kadangi dažnai yra mokestinio sumos atskaičiavime daug rezervų ir ten slypi labai didelės finansinės e, pajamos. Taigi mes e, iš tikrųjų pritarėme ES komisijai, kuri kovoja inertingai su uh, e, įdinga mokesčių praktika. Kitas dalykas yra tarptautinių e, mokesčių priemonių patvirtinimas. Mes turime dar kartą grįžti prie pastovios įmonės veiklos vietos apibrėžimo. 27 procentai Indijos tiesioginių investicijų yra atliekama per, fix... per Mauricijos e, salą. Labai svarbu, kad valstybės nesugebėtų, negalėtų e, milijardus dolerių nukreipti į mokesčių rojus. Ir e, žinoma, trečiasis ramstis tai yra skaidrumas. ES komisija taip pat ėmėsi žingsnių siekdama užtikrinti skaidrumą, kadangi mes nekaupiame duomenų, mes turime tiesiog pasiekti, kad didelės bendrovės atskleistų informaciją apie savo uh, agresyvę mokesčių politiką. Mes bendradarbiaujame su ES komisija, kuri pateiks skaitmeninės um, darbo tvarkės naujus iššūkius. Mes turime užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Jeigu mes vengsime dvigubo apmokesnimo, mes turime taip pat išvengti ir apmokestinimo kelis kartus. Nei dvigubas apmokestinimas, nei papildomas apmokestinimas mums yra nepriimtini dalykai. Todėl mes turime grįžti prie e, sutarties e, e, nuostatų pažeidimo, piknaudžiavimo jomis, taip pat reikia keisti dvi šalės sutartis, jų yra apie 3000 ir mes turėtume investuoti labai daug laiko, o dabar mes siūlome daugia šalę konvenciją, kuri pakeistų dvi šalę sutartis. Žinoma, reikėtų kreiptis į parlamentus, atsižvelgti į konstitucijos nuostatas, taigi mes nušautume 3000 žvirblių vienu šūviu. Taigi tam reikalingas mums įgaliojimas kad būtų galima 2016 metais pasiekti tokios konvencijos pasirašymo. 15 metų lapkričio mėnesį mes pasiūlysime valstybėms narėms arba visai Europos Sąjungai e, atitinkamą konvencijos sutartį ir visos 34 valstybės ir Kolumbija ir. We have been invited to, uh, uh, to get on board and we have now 15 developed. Kolumbija ir Alžyras taip pat laikosi mūsų nuostatų, taigi mes visoms valstybėms pateiksime savo pasiūlymus ir mes dirbame, spręsdami šį klausimą uh, fiskalinių klausimų komitete ir siekėme užtikrinti, kad visos besivystančios valstybės ir išsivyščios valstybės taip pat būtų mūsų dialogo partnerės. SND bendra pranešėja Ferreira. Ačiū. Dėkuoju, kad jūs atvykote pas mus. ir dėkoju už visą jūsų nuveiktą darbą, kadangi jūsų institucija imasi mums labai svarbių klausimų ir tai, ką jūs jau iki šiol padarėme, padarėte, bus naudinga mums. Mes kaip pratesime, papildysime jūsų veiklą. Norėčiau paklausti konkrečių dalykų. Jūs jau pateikėte septynės priemonės iš penkiolikos priemonių veiksmų planų. Žinoma, būtų įdomu pasiteirauti konkrestesnių dalykų, galbūt tai padarysime kitame posėdyje. Mokesčių politikos darbo grupėje mes norime sutelkti dėmesį į pagrindinius dalykus, tiesiog uh, nenukreipti dėmesio į nepagrindinius dalykus jūsų savo priemonių plane, peržiūrėti kai kurių valstybių mokestinės sistemas, mums būtų labai svarbu sužinoti, kaip tai buvo padaryta, kokiamis priemonėmis. O aš norėčiau suprasti, kaip pereiti nuo tyrimų etapų prie įgyvendinimo etapo. Tai yra svarbiausias dalykas. G20 ir EBPO e, e valstybės narės yra pasirengusios žengti į priekį, tačiau jeigu yra didelių netitikimų, tai kai kurios valstybės turės naudos iš to. O mums ES labai sunku politiškai bus, kadangi jūs e, mums padėjote rengdami rekomendacijas, tačiau valstybės narės iš mokesčių politikos gauna e, papildomų pajamų, o kitos valstybės būdavos toje pačioje euro erdvėje laimi šiame politinėme žaidime. Ir jeigu kas nors imtųsi keistis, keistis tai tam tikrose valstybėse pradėjus mokėti mokesčius pagal kitą sistemą pritrūks lėšų biudžete kadangi Vais. mokesčių lėšos bus nukreiptos į kitą valstybę. Taigi, kaip Jūs manote, remdamiesi savo nuveiktų darbų, ar reikėtų daryti mums didesnį spaudimą komisijai, kad būtų pasinaudota Jūsų darbo rezultatais. Taigi, kaip pasinaudoti tą jūs, tuo Jūsų nuveiktų darbų? Norėčiau pakalbėti apie su specialiosios, apie specialiosios jurisdikcijos valstybės. Ką jūs pasiūlytumėte, kaip reikėtų elgtis su ypatingos jurisdikcijos valstybėmis netgi pačioje Europos Sąjungoje? Bendra parnešėjas Tojar. Dabar žodis jam. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu vokiškai. Dėkuoju generaliniam sekretoriui Gūryje Santamo. Norėčiau pateikti du klausimus. Iškilo, pavyzdžiui, štai kokia problema, kad EBPO valstybė, Junktinės Amerikos valstijos užsienio pelno neapmokestina, jį apmokestina tik tai vėliau, o kitos ES valstybės, pavyzdžiui, Vokietija, apmokestina e, pajamas užsienyje. Ir susidaro kuriozinė situacija, kai JAV koncernas norėjo padidinti dividendų sumą, o po to gavo kreditą iš JAV kompanijos ir gavo pelną, tačiau šitas pelnas iš užsienio veiklos, tai yra veiklos ES, goje, tas pelnas buvo nukreiptas į Bahamų salas. Ar jūs galėtumėt pavyzdžių parodyti, kaip EBPO pasiūlymai užtikrintų kad dvigubas apmokestinimas ateityje nebūtų vykdomas. Jūs e, sakėte, kad jūs susitikote su Luk Luksemburgo e, ministro pirmininku ir sakėte, kad jisai pritarė jūsų planui. Tačiau gal jūs išduosite, kas Luksemburgė pasikeitė? ir ką jūs iš šito pokalbio supratote, ar ministras pirmininkas pritarė jūsų pasiūlymams? Thank you, Mr. Chair. Um, Ačiū pirmininkė. Penktasis veiksmas yra susijęs su žalinga mokesčių praktika. <clears throat> Pirmiausiai siekiama užtikrinti spontanišką privalomą keitimąsi informaciją dėl mokestinių sprendimų. Komisija jau patikė tinkamą pasiūlymą dėl direktyvos. Ir antrasis e, veiksmų etapas arba ant antrasis priemonių rinkinys susijęs e, su tuo, kad e, šis mokestinis režimas e, nepadarytų jokios žalos, kad būtų apmokestinama tik ta veikla, tik tas pelnas, kuris yra sukūriamas <clears throat> veiklos šalyje, bagaunamas veiklos šalyje. Ir uh, pasitelkus G20 mes sugebėjome pasiekti, kad visos šalis susitartų. Dėl šių bendrų priemonių mes e, pakankamai intensyviai dirbome su Europos komisija ir tikrai labai glaudžiai ir naudingai bendradarbiaujame. Kalbant apie įgyvendinamąjį etapą, klausimas buvo tikrai labai tinkamai užduotas, mes neatliekame jokių apklausų, mes kalbame apie veiksmus ir konkrečias priemonės, tam tikri hybridiniai neatitikimai. Kaip pavyzdį galiu pateikti, valstybėse veikia dabar nacionaliniai modeliai, nacionaliniai įstatymai, kurie gali būti įtraukiami į daugia šalės sutartis ir konvencijas, apie kurias anksčiau kalbėjau, tačiau EBPO siūlo neprivalomo pobūdžio, teisiškai neprivalomus teisės aktus ir morališkai privalomus. Ir netgi tas morališkai privalomas keitimasis informacija, kai kurias valstybės narės verčiasi sakyti bankų paslapčių. Po 2016 metų įsigalios nauja aplinka po BEPS plano. Ir mes pasitelksime naujus situacijos stebėsienos būdus ir e, remiantis devintojų dvišalių sutarčių straipsnių, lapkričio pabaigoje bus parengtas naujų gairių rinkinys ir e, šių gairių nuostatos bus įgyvendinamos betarpiškai, e, nereikės jokių papildomų institucijų sprendimų ar e, pritarimų. Reikės tik tai pakeisti kai kurios teisės aktus valstybėse narėse, tačiau valst... ES institucijos gaus tam tikrų svertinių galių ir Beveik visos ES valstybės narės dalyvavo šiame procese, taigi politinis sustarimas bus pasiektas. Turite nepamiršti, kad jūsų sprendimai daro įtaką įmonių veiklai ir mes rūpinamės tam tikrus suderinamumu ES, teikdami pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių. Turime atsižvelgti į Japonijos, Australijos, Indijos, Brazilijos ir kitų šalių interesus, e, tačiau e, e, mes atsižvelgiame pirmiausiai į būtinybę suderinti savo veiksmus ES lygių. Taip, mūsų sprendimai daro įtaką įmonių veiklai, jos keičia savo veiklos pobūdį ir būtent ta, toks yra svarbiausias politinių sprendimų brožas. Priemonių yra siūloma labai daug, jeigu E, neklystų, birželio mėnesį komisija pristatys jums antrąjį teisės aktų paketą, kurį rengia pirmininkas komisijos Junkeris ir komisijos narys e, Moskovičiai. Ten bus kalbama apie hybridinius netitikimus, e, atskirų šalių režimus ir kitas priemonės. <clears throat> Noriu, e, jūs minėjote tą pavyzdį iš JAV, kuomet yra neapmokestinamas užsienyje gaunamas pelnas, tai yra dėl to, kad Vokietijos ir JAV administracinė suskirstimo sistema yra e, kitokia. Tačiau Vokietija gali, e, remdamas į joje galiojančią sistemą, perkelti šį pelną į užsienį, jo neapmokestinus. Nu, taigi visi sutarė e, praėjusiu metu lapkričio mėnesį, kad būtina sudaryti bendras sąlygas ir e, atsisakyti palaipsniui BEPS sistemos. Ekonomikos komiteto pranešėjų Nyderma ir žodis. Labai ačiū. Sveiki atvykę. Noriu užduoti e, <clears throat> Noriu padėkoti tiek generaliniam sekretoriui, tiek kitiems EBPO atstovams e, už atliekamą darbą. Tikimės e, jūsų paramos ir ateitie. Manau, kad mes turėsime imtis ir techninio pobūdžio klausimų, nes be jų mes negalime teikti veiksmingų sprendimų pasiūlymų, tačiau atidėkime juos vėlesniam laikui. Yra įvairių būdų, kaip stambios įmonės, stambėjai koncernai susimažina mokesčių mokamų <clears throat> apimtis, tuo tarpu mažesnės įmonės priverstos mokėti didesnius mokesčius. Ši problema yra labai sudėtinga, susijusi ne tik su mokestiniais sprendimais, susijusi su intelektinė nusavybė, e, e, perkelimų, apmokestinimų, tai klausimas, kaip veiksmingiausiai šią problemą reikia spręsti, atsižvelgiant į padėtį ES, būtina e, remti keitimas informaciją, skaidrumą ir bendradarbiavimą. Pirmas klausimas. Jūs atrodo esate įstikinę, kad galime daug pasiekti pasitelkę šias priemonės. Kokios yra šių priemonių naudojimo ribos? Antras klausimas, galbūt turėtume susitelkti tik į kelias veiksmingiausias priemonės, atsižvelgiant į problemos universalumą ir e, galimų sprendimų universalumą arba sudėtingumą, tiksliau daugybę galimų įmanomų sprendimų variantų, kokius jūs pasirinktumėte kaip labiausiai tinkamus. Analis dots žodis. Ačiū, ačiū. Taip pat e, abiems BPO atstovams. Uh, Noriu padėkoti už Jūsų atliekamą darbą. Tris trumpus klausimus turiu. Pirmasis susijęs su besivystančių šalių dalyvavimu šiame procese. Kaip minėjote, ABPO pamėgina įtraukti kai kurias besivystančias šalis, šalis į šį procesą pakankamai e, vėliame etape, tačiau diskutuojam pakankamai ilgą laiką, ar rinktinės tautos negalėtų patvirtinti tam tikros palankesnės pozicijos e, e, e BPO veiklai vystyti, kalbant apie CBCR. Diskusijos įdomios vyko šiandien ryte, veikiausiai jūs jau girdėjote, kad Europos parlamentas tikėjosi, kad e, į E, bendra pelno mokesčio apskaičiavimo bazė bus apskaičiuota įtraukta ir didesnė dalis tarptautinių <clears throat> koncernų. Tačiau taip neatsitiko. Atrodo, kad ponas, pono Gurijos ambicijos yra daug didesnės. <clears throat> Paskutinis klausimas susijęs su mokestiniais susitarimais. Atrodo, kad e, tas pasiūlymas dvišalės sutart, sutartis mokestinės pakeisti e, viena tarptautinė sutartimi yra labai viliojantis, tačiau kaip mes galime užtikrinti, kad e, tos dvišalės sutartys į tą vieną tarptautinį susitarimą iš tiesų bus įtrauktos, nekalbant jau apie E, jų <clears throat> galimus pakeitimus. E, taigi, kaip galime užtikrinti, kad e, <clears throat> tos, tas naujas susitarimas aprieps taip pat ir mokesčių priebėgas. Galbūt mes turėtume parengti tam tikrą žalingos mokestinės praktikos naują sąrašą į kurį būtų įtrauktos ir priemonės bei veiksmai naudojami mokesčių priebėgose. Ačiū pirmininkė, ačiū už užduotus klausimus. Priemonių poveikio ribotumas. Pirmiausia, mes turime užtikrinti, kad tinkamai stebėtume e, valstybių veiklą, kad išvengtume chaoso. Arba galbūt turėtume toliau išlaikyti BEP sistemą, jeigu valstybės narės nebendradarbiautų pakankamai. Turime užtikrinti iki šiol nematytą, tai yra beprecedentinį bendradarbiavimo lygį užtikrinant nominalų valstybių savarankiškumą, tačiau tas savarankiškumas bendravimo kontekste gali turėti neigiamo ir teigiamo poveikio priemonių ribotumas priklausys nuo valstybių narių pasirengimo bendradarbiauti ir nuo jūsų e, pasirengimo taip pat nešti tinkamą indėlį iš šios vieningos valstybių grupės sukūrimą. Kalbant apie priemonių veiksmingumą, jeigu bus patvirtintas visas paketas, jos bus veiksmingos, tačiau kils grėsmė vieną spragą užpildyti vienoje vietoje, tačiau kartu atsivers spraga ir kitoje vietoje. Dėl to šis veiksmų planas yra viso apimantis ir į jį yra įtraukta 15 atskirų e, veiksmų, atskirų sričių ir e, visos priemonės turi būti įgyvendinamos labai atidžiai. Ačiū Jūsų klausimą dėl besivystančių šalių įtraukimo į šį procesą. Pasaulio masto problemas turi būti sprendžiamas pasaulio mastu, glaudžiai bendrabiavime su jungtinėmis tautomis. Jungtinės tautos 2012 gavo stebėtojo statusą ABPO. E Mes rengėmės aukščiaus lygio susitikimui kurių pagrindinė tema bus vystimosi finansavimas. Mes turime užtikrinti, kad veiksmai būtų įgyvendinami dabar ir mums nereikia institucijos, kuri tik tai užsiminėtų e, tauškalais, mums reikia kalbėti apie veiksmingumą, apie būtinybė įtraukti besivystančias valstybės į šį procesą, taip pat ir kilčios ekonomikos šalis Brazilija, Kinija, Indonezija, Indija ir kitas, nekalbant jau apie didį, didį dvidešimtuką. Taigi e, <clears throat> mes tokiu būdu E, apreiptume 90 procentų viso pasaulio ekonomikos, jeigu įtrauktume visas interesuotas šalis į šį procesą, mastas taptų pasaulinis ir jungtinės tautos galėtų mums padėti identifikuoti e, svarbiausias besivystančių šalių e, problemas ir tai yra klausimas susijęs su pajėgumais, o ne su BEPS. Mes pakankamai intensyviai su jomis bendrabiaujame ir jungtinėms valstybėms čia taip pat tenka labai svarbus vaidmo, kalbant apie apie e, ataskaitų apie patį atskirose šalise aprepti, e, tai e, šiuo metu <clears throat> yra apsiribojama, ties, apsiribojama 750 milijonų eurų suma, tai yra kažkoks išeities taškas, <clears throat> atspirties taškas tiksliau ir Iki 20 metų visos BEPS asocijuotos šalis turėtų peržiūrėti prisimtus įsipareigojimus, tik mes turime pradėti procesą, pasiekę tam tikrą etapą įvertinti pasiektus rezultatus ir remdamis sukoptą patirtimi galbūt pakeisti nustatytas taisyklės, kai kurios šalis Brazilija, Kinija, Indija, ES šalis daug reikalauja, kitos laikosi šiek tiek E, apdairesnės pozicijos, tačiau visos susitarė dėl būtinybės e, patvirtinti e, informacijos keitimosi procedūrą ir tai vyks pakankamai greitai 2017 metais, kalbant apie mokesčių dydžių nustatymą, mokesčių sutartis tiksliau būtina, kad e, tos sutartis apriektų taip pat ir mokesčių priebėgas, tai yra šalis, kuriuose yra labai daug tokių mokestinių sutarčių pasirašoma ir jeigu tos šalis neprisijungs prie bendros sistemos, tai EBPR. E BPO turės e, siekti galimybės stebėti padėtį tose šalyse. Ir būtent dėl, jau tokie veiksmai vyksta ir, ir dėl to šalis keičia savo praktikas. Bent Liukė. Ja, ich werde auf Deutsch sprechen. Kalbėsiu vokiškai. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju ir EBPO atstovams. Iš tikrųjų, tai yra labai geras, perspektyvus projektas. Tikiuosi, kad pavyks sėkmingai jį įgyvendinti. Tačiau aš nesu tikras, ar tas optimizmas, kurį jūs kleidžiate, pasiteisina. Žinoma, aš pritariu Jums, kad reikia imtis plataus masto priemonių ir žinoma, reikia uždaryti visas spragas. Tačiau reikėtų nepamiršti tų, kurie vengia mokesčius mokėti išradingumo. Jie ieškos naujų spragų, jie žino, kodėl taip daryti, kad tai pasiteisina ir visada ras tam tikrų silpnų vietų. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs nustatysite, ar jums pavyko, kuriuo momentu jūs konstatuosite, ar jūsų projektas pasiteisino ar ne ir kokiu mastu jūs įvertinsite savo projekto sėkmę. O po to siekiant pagerinti situaciją, ar jūs numatėte tam tikrus procesus, kurie padės jums pateisinti tuos lūkesčius, kurie galbūt nepasiteisino. Kaip jūs konstatuosite tas įmonių pastangas kitur nukreipti savo pelną ir išvengti mokesčių, ypač turint duomenų, kad atsiranda vis naujų mokesčių vengimo metodų. Galbūt kai kuriuose valstybėse jūs pabandysite prognozuoti, kaip yra siekiama inovatyviais metodais metodais apeiti naujas mokestinės nuostatas. Taigi, kada ir kokiu būdu jūs konstatuosite, ar pavyko jūsų projektas ar ne. Norėčiau, kad jūs kalbėtumėte nelgiau kaip pusantros minutės. Sofija. Um, um, uh, uh. Inetfeld. Aš pritariu kolegai, kolegai, kolegai Luke. Aš nesu tokia optimistė ir man atrodo, kad visame pasiūlymų pakete yra tam tikra problema. Reikia įvertinti valstybių narių politinę valią ir įsipareigojimą jeigu jos iš tikrųjų grįžtų prie savo įsipareigojimų, kuriuos jos prisijima, kai yra priimami teisės aktai, tai tuomet viskas būtų daug geriau. Tai būtent šita politinė valia yra būtent ta silpnoji grandis. Jūs kalbėjote apie vieningų valstybių grupę. Tikiuosi, kad tai yra tiesa. Nes Aš žinau, kad vienos valstybės apskritai kalba apie sąžiningus mokesčius, o iš tikrųjų turi naudos iš tų nesuderintų mokestinių sistemų. Taigi, kaip jūs vertinate jūsų kontekste valstybių narių pažadus įsipareigoti įgyvendinti jūsų pasiūlytas nuostatas? Žinoma, visada politikai dirba viešosios nuomonės spaudžiami. Aš esu iš Niderlandų, o jūsų pranešime Niderlandai buvo vadinami e, e, mokesčių rojami, užutekiu ir taip toliau labai svarbu, kad informacija gautų visuomenė ir kad būtų suprasta kokios pražūtingos pasiekmės, jeigu tos problemos mes neišspręsime tinkamai. Tikoju Miguel Viegas. Ora, bom dia. So, sobre este... Dėkoju. Kalbant apie šią sritį, turime būti kritiški ir turime kalbėti apie priežastis Tai, ką matome dabar, kyla dėl kapitalo judėjimo liberalizavimo, dėl bankinės paslapties, dėl mokestinės paslapties. Tas kelias vedė būtent į tą padėtį, kur yra dabar. Ir čia kyla esminis klausimas. Tai yra ekonominio svorio ir politinio svorio santykis. Yra tokių teisinių nuostatų, kurios e, jungiasi į tam tikrą žiedinę sistemą. Ir e, čia turime galvoti apie skaidrumo užtikrinimą. Žinome, kokie vyko skandalai. Tie skandalai buvo pretekstas pradėti diskusijas tais klausimais, nes jeigu taip nebūtų įvykę, tai ir toliau būtų niekas e, nesikeistę ir tokia mm, neteisinga sistema būtų ir toliau egzistavus. Mano klausimas toks. Juk vyriausybės yra atsakingos už tos įdingos sistemos egzistavimą. Ir dabar jos bando taip pat kažką mm, daryti, kaip pavyzdžiui, E, didelės e, tabako įmonės pareigojamas kovoti su e, vėžio epidemija. Aš noriu, kad piliečiams būtų pasakyta kažkas konkretaus, kad galėtume pasakyti piliečiams, kurioje srityje yra pasiekta konkrečios pažangos. Besivystančios valstybės praranda milijardus, kurie galėtų būti panaudoti jų vystimuisi, jos labiausiai praranda dabartinėje sistemoje. Tad e, ką mes galime pasakyti tų šalių piliečiams, kaip galime užtikrinti, kad e, visas tas e, procesas, visą tai, kas vyksta dabar, neprivilegijuotų išgaunamosios pramonės arba skaitmeninės pramonės. Tai yra tie sektoriai, kuriuose kyla pelno perkelimo problemos rimčiausios ir tai labai aktualu besivystančioms valstybėms. Toliau e, labai svarbu patraukti tas valstybės savo pusėn, leidžiant joms dalyvauti sprendimų prieimimo mechanizme. Tai esminis klausimas. Ačiū. Ar mes nesame per daug optimistai? Galbūt ir esame, tačiau toks jau mūsų darbas. Mes turime įtikinti bendrovės ir jos pradeda keisti savo elgesį Europoje ir Junktinėse Amerikos valstijose vyksta procesas. Iš tikrųjų, visos G20 valstybės ir EBPO valstybės ir besivystančios valstybės supranta, kad dvigubas apmokestinimas yra nepriimtinas dalykas. Visi supranta, kad krizės akivaizdoje nepateisinama didinti darbo apmokestinimą ir apmokestinti gamybą. Ne tik tai parlamentai e, stengiasi sumažinti mokesčių naštą, bet valstybės narės veikia ir pagal tarptautinės sutartis. Žinoma, yra skirtumų mažos ekonomikos valstybės bijo, kad jos gali būti sužlugdytos. Pavyzdžiui, Niderlanduose nuo 8 iki 10 tūkstančių darbuotojų gyvena iš tų pajamų, kurios yra gaunamos dėl to, kad pagal sutartis yra ieškoma geresnės uh, mokesčių valstybės. Žinoma, reikės priimti politinius sprendimus, jie bus sudėtingi, tačiau politinę valią mes išvelgiame, tiesiog mes pasiūlome valstybėms narėms priemonės, kurios galėtų apginti savo mokesčių bazę. Ir siekiame, kad tai būtų daroma koordinuotai iš vien ir viešoji nuomonė, žinoma, yra labai svarbus faktorius. Labai svarbu, kad įmonės žinotų aiškiai, kokiais, kokia mokesčių sistema jie gali, galės vadovautis, kad jie galėtų mm, skaidriai veikti ir planuoti savo pelną. Jis, jie tiesiog turėtų galvoti Ne tai, ne, ne kaip investuoti daug laiko, kad galėtų iš mokesčių vengimo gauti kuo daugiau pajamų. Tiesiog mes esame numatę įvairiausių įsipareigojimų valstybėms narėms ir bus stebima, kaip jie bus įgyvendinami. Bus vykdoma stebėsena, bus vertinamas poveikis, o po to, žinoma, bus pateik, pat, pasiūlytas ir politinis sprendimas. Eva Žuly. Monsieur le Président, cher Angel Guerra et cher Pascal Saint-Amand. Mėly ponė e, Pascal Saint-Amand ir ponė e, e, Gorija, kovojant su mokesčių vengimu, jūs esate nuveikę labai daug. Tačiau nepaisant draugystės, su jumis, vis dėlto pasakysiu gana atvirai, kad EBPO e taip pat kelia tam tikrų problemų. Jūs e, žinote, jog e, dešimtis šimtai dukterinių įmonių, fiktyvių įmonių yra įkurta, kurių vienintelis tikslas išvengti mokesčių. Jūs norite kovoti su piknaudžiavimu ir jūs naudojate unflanked principle metodą, tačiau kaip galima užtikrinti normalią konkurenciją, kuomet daugiau negu 70 procentų tarptautinių sandorių vyksta tarp didelių įmonių ir dažnai tos didelės įmonės turi mono, monopolį. Nepaisant EVPO noro siekio reglamentuoti ir e, šią sritį ir kovoti su e, piknaudžiavimu, tas piknaudžiavimas vis sudėtingesnis. E, Tad noriu paklausti, mielas Paskalį, ar geriausias metodas kovoti su mokesčių sukčiavimu ir vengimu būtų kontroliuoti steigimosi laisvę ir kovoti su e, fiktyvių įmonių e, e steigimą. Ir e, turbūt reikėtų neleisti fiskalinio savarankiškumo tokiams struktūrams. Pavyzdžiui, Yra tokių įmonių, kurios e, Liberijoje samdo šimtą darbuotojų, to tarpu didelės įmonės e, visa apmokestinimo bazė yra ten. Galbūt per dviešalės sutartis, e, o tokias sutartis siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, tiksliau siekiant dvigubo neapmokestinimo išvengti, galbūt resursas bus pažiūrėtas. Dėkoju. Aš e, norėčiau pasakyti, jog e, dabar vyksta karas už teisingumą, nes e, čia kalba sukasi apie labai didelius interesus, žinome, kaip yra bankų sektoriuje, yra taip pat valstybių narių interesai, galite pono Junkerio paklausti, jisai puikiai žino, kaip yra. Ir aišku, yra nepakankamai bendradarbiaujama šiame sektoriuje, nes yra ir politinių interesų ir dėl to vyksta karas ir tas karas vyksta tarptautiniu mastu. Didelės e, įmonės vykdo įvairiausias e, machinacijas ir G20 ties valstybėse. Todėl turime veikti susitelkę kaip viena komanda, nes antraip nenaudinga kalbėti e, šitą e, temą iš viso. Dabar turiu labiau techninių pastebėjimų. Dėl rekomendacijų Europos e, parlamentas pasiekė, kad būtų paskelbta ataskaita apie bankus. EBPO ataskaita yra e, konfidenciali ir paprastai piliečiai negali prieiti prie šitos informacijos. Tačiau jeigu jūs galėtumėte tą informaciją paviešinti, tai būtų dėlis žingsnis į priekį. Uh, reikėtų, kad e, tarptautiniu pasauliniu lygmeniu būtų priimami bendri sprendimai šioje srityje, kad geriau suprastume, kas yra su mumis, o kas yra prieš mus. Barbara Kapel. Ačiū pirmininkė, dėkuoju kolegoms iš EBPO, dėkuoju už šią iniciatyvą, kuria yra siekiama pakirsti pagrindus mokesčių vengimui ir mokestiniam sukčiavimui bei agresyviam mokesčių planavimui. Jūsų iniciatyva sutampa su ES komisijos iniciatyva dėl uh, priemonių kovai su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Labai svarbu, kad ES mokesčiai būtų mokami skaidriai. Taigi ES komisija vakar Moskovičiai pasakė, kad yra numačiusi pateikti detalų kovos su mokesčių vengimu planą. Europos Sąjungoje nacionalinių valstybių lygmenių šiuos pasiūlymus įgyveninant reikės vadovautis Europos Sąjungos teisė. O klausantis jūsų pasiūlymų, taip pat įsigilintant į Price Waterhouse tyrimą, galima konstatuoti, kad mišrioms įmonėms reikia sunku bus uh, prisitaikyti prie ES teisės aktų. Taigi, galvojant apie suderinimą su ES teisės aktais, norėčiau paklausti, ar tas aspektas jums yra svarbus ir ar įgyvendant jūsų pasiūlymus ES nuostatos, tas ar nebūtų prasilenkiamas su ES teisės nuostatomis. Jūs paminėjote taip pat skaitmeninės darbo tvarkės aspektą, tai yra labai didelė e, ekonominės augimo niša ES, tačiau ar įgyvenant jūsų pasiūlymą bus daromas skirtumas tarp skaitmeninės rinkos ir įprastinės verslo veiklos. Ir norėčiau paklausti, ar yra kas nors konkretaus, ar galima tikėtis kokio nors pasiūlymų šiuo klausimu. Merci, Monsieur le Président. Je vais Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai, kadangi prancūziškai buvo pateikti klausimai. Ir dėkuoju Evai Žaly taip pat už e, pateiktą klausimą. Į tą klausimą galiu atsakyti labai e, trumpai. Taip, mes norime uždrausti visas tas fiktyves struktūras esančias mokesčių priebėgose. Mes e, su veiksmų planu norime. E, užtikrinti, kad apmokestinama būtų ten, kur yra pagrindinė e, veikla. Aišku, mūsų taikomi principai yra palaikomi vienų ekonomistų, kritikuojami kitų. Aišku, šioje srityje ne, ne, negalim galvoti, kad panacėja bus. E, e susit tarimai, nes e, kaip ir jūs kalbėjote apie pelno mokestį ir to mokestinimo bazę, pavyzdžiui, labai sunku susitarti pasaulinių lygmenių dėl, dėl tokio aspekto tai pripakškai neįmanoma. Tačiau mes nenuleidžiam rankų ir todėl mes taikome atviros konkurencijos e, principą ir taip mes manome kovoti su mokesčių priebėgomis. Kitas e, principas - dvigubas neapmokestinimas. Tai yra mūsų tikslas ir mes norime čia įtvirtinti minimalų standartą, kovojant su piknaudžiavimu. Tai yra įtvirtinta jau sutartyje ir dabar reikia konkrečiai įgyvendinti. Tai visas valstybės pasirašysios e, sutartį turi realiai e, įgyvendinti tai, kad nebūtų pageidavimų sąrašo realaus. Toliau, ar, ar reikia ataskaito apie e, įvairias valstybės, ar tai būtų žingsnis atgal, ar ne. OCD, EBPO e kontekste daug e, nevyriausybinio organizacijų palaikė šią idėją daug metų, tačiau nieko nebuvo daroma. Ir BEPS projekto dėka, mano nuomonė, mes galėsim jau nuo, nuo 17 metų užtikrinti, kad būtų e, ataskaitos teikiamos dėl apyvartos, pelno, e, darbuotojų skaičiaus, dėl e, turto įmonės ir paskui ta apreptis dar labiau didės ir tai apims taip pat besivystančias valstybės. Tai yra labai dėlis žingsnis į priekį ir aišku, Mes puikiai galime suprasti e, argumentus dėl skaidrumo ir, ir dėl to, kad visa fiskalinė informacija turi būti vieša. Vyksta diskusija šito klausimu, bet čia kol kas negalim kartelės kelti per, per aukštai. Šiandien, kad pritartų Japonija, Junktinės valstijos, kai kurios ES e, narės, reikia užtikrinti tik tai, kad ta informacija eitų į atitinkamas kompetitingas fiskalinės institucijas. Tad ar tai yra galų galia žingsnis atgal? Aš manau, kad ne, tai yra kaip tik pažanga ir žymi pažanga, nors kai kurie iš jūsų norėjau, kad būtų einama toliau, tačiau tai yra toks procesas, kuris turi vykti pagal suverenių valstybių pasirašytas e, sutartis. Ir diskusija šituo e, klausimu e, taip pat turi atsižvelgti į politinę e, realybę. Dabar yra galimybė pasirašyti tokias sutartis, tad turime nepraleisti tokio momento. Aišku, labai svarbu, kad tos priemonės, kurias mes įgyvendiname, būtų suderinamos su e, ES taisyklėmis. Ir mes e, dirbame šito klausimu su Europos komisija ir kuomet e, komisija e, siūlis e, priemonės, hybridinių produktų klausimų, tai aišku, komisija užtikrins, kad tokios priemonės būtų suderinamos. Tačiau, aišku, e, galima kritikuoti ir sakyti, kad tai, kad tai bus e, ne, nesuderinami dalykai. Tokia nuomonė yra pareiškia kai kurie kai kurios teisinės struktūros yra pareiškusios, tačiau aš su tuo ne, ne, negaliu sutikti. Toliau. E, dėl elektroninės komercijos. Yra ataskaita šito klausimu ir ten yra pasakyta, kad skaitmeninė ekonomika yra pati savaime ekonomika. Ir tai net gali būti tam tikrų būdų ribojamas sektorius. Todėl, kad e, visa ekonomika dabar skait, skaitmeninama. Todėl e, politiniu požiūriu, aišku, tai sunku paaiškinti paprastam žmogui. Ir e, visos valstybės šito klausimu sutarė, tai pasakyta e, ataskaitoje BEPS yra toks aspektas, kuris kaip tik tai labai smarkiai prisideda prie skaitmeninės uh, um, ekonomikos. Ir tos įmonės, kurios egzistuoja tik tai e, praktiškai virtualiai, yra agresyvesnės ir jos gali planuoti agresyviau. Ir BEPS priemonės, pavyzdžiui, dėl inkorporavimo taisyklių, dėl e, palūkanų išskaičiavimo, e, padeda užkirsti e, kelią dvigom neapmokestinimui. Toliau PVM aspektas. Mes e, žiūrėjome, kas yra Europos komisijos siūloma dėl apmokestinimo PVM e, elektroninių skaitmeninių paslaugų sektoriuje ir iki metų pabaigos šį modelį mes bandysime apibendrinti ir užtikrinti, kad paskirties valstybėje būtų um, surinkamas PVM. Toliau yra vadinamųjų rinkos valstybių frustracija, nes žinome, jog jungtinės e, valstijos e, labai daug pelno gauna savo teritorijoje ir mokėdamas labai mažai mokesčių, nepaisant didelės, didelių veiklos e, apimčių. Tačiau ES valstybės sako, jog kai kurių prabangos prekės ženklų, pavyzdžiui, galėčiau Prancūziją paminėti, nors gal, gal neminėsiu, sakykime, besivystančios valstybės e, perka tos e, prabangos e, produktus, tačiau visa tai iš principo pagaminama pas mus. Ir kitos e, kai kurios e, valstybės apmokestina tuos produktus, kurie yra pagaminami jų teritorijoje. Kitaip sakant, mes turime užtikrinti struktūrinę diskusiją šituo klausimu, tai turi būti protinga diskusija, galvojant apie e, būsimą besivystančių valstybių ekonomikos aukščiausio lygio sustikimą. Problema štai kokia vertimas bus užtikrintas tik penkias, daugiausia dešimt minučių, todėl jeigu sutarsime, galime kalbėti toliau ir jeigu, žinoma, apsiribosime pasisakymais, kurie truks nelgiau kaip vieną minutę. O po, po vienos minutės aš tiesiog išjungsiu mikrofoną tuo labiau, kad mes dar turime apibendrinti mūsų diskusiją. Dėkuoju, aš norėčiau paklausti štai ko. Ar jūs. Ar matote. Paradox, paradox national... Matote ES kokią nors mokesčių harmonizavimo galimybę. Bet to nacionalinėse sistemose yra sugalvotos tam tikros schemos, pagal kurią yra skatinama mas, konkurencingumas, ar tos priemonės nepaveiks kaip nors tos konkurencijos ir ar toliau apskritai bus galima konkuruoti mokesčių srityje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Buvo išsakyta daug e, kritikos dėl BEPS e, proceso EBPO kontekste, todėl kad neatsižvelgiama į pačių neturtingiausių valstybių padėtį. Norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų e, tas procesas gali turėti neigiamų pasiekmių minėtams valstybėms. Ir kadangi galime sieti šitos klausimus su kitais aspektais, su kitomis problemomis, tad kaip bus su tomis valstybėmis, kurios nepriklauso e BPO, kaip jos gali pasinaudoti BEPS. Todėl, kad e, turime nepamiršti, jog e, turime atsižvelgti taip pat ir į įvairių įmonių interesus. Turime veikti labai griežtai kai kurių įmonių atžvilgių. Ivana Maledič. Aš paklausiu jūsų vieno klausimo ir pateiksiu vieną pavyzdį. Slovakija 2004 metais numatė bendrą mokesčio naštą ir atsisakė tam tikrų mokesčių, pavyzdžiui, mokesčių už dividendus, taip tai paveldėjimo mokesčio. Tiesiog buvo pasukta link netiesioginių mokesčių, tačiau kai kurios valstybės pasipriešino tam Slovakijos sprendimui, sakydamos, kad taip yra pažeidžiama laisva konkurencija. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už Jūs atliekamą darbą. Turiu klausimą. Ar EBPO be, visų, be visos savo politinės ir techninės veiklos, ką nors e, numato daryti, e, kurdama supranacionalinę e, fiskalinę struktūrą. Ar jūs numatote įkurti tokį darinį su juridinio asmens teisėmis? kaip kad yra kai kuriuose kitose srityse, pavyzdžiui, žmogaus teisų srityje. Ir aš, e, arba, sakykime, e, CO2 emisijų ar lėktuvų bilietų srityje. Ar jūs dirbate šito klausimu? Dėkuoju. Frank Engel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, e vis, vis, visi šitie klausimai susiję su fiskalinė inžinierija ir kitais aspektais e, gali baigtis tuo, kad didelis įmonės, kurios veikia tarp valstybinių e, mastų, e, padarys taip, kad ir fiskaliniai susitarimai tarp, tarp valstybiniais Ar tokiame kontekste EBPO ir kitose organizacijose galbūt būtų laikas pradėti galvoti apie didelių tarptautinių įmonių fiskalinį statusą, kad būtų realiai e, ir konkrečiai apmokestinama panaudojant e, visas galimybės, kad tie mechanizmai, kurie e, leidžia sukčiauti būtų nebepanaudojami. Dėkoju. Darijos Rozatė. PVM srityje sutinkamas mokesinis sukčiavimas labiausiai mane domina. ES valstybės narėse vis labiau susitink, sutinkamas šitas pikčiavimo būdas tiesiog yra uh, įkūriamos fiktyvios bendrovės, kurios e, atsima PVM. Būtent dėl tų nusik, tokios nuveiklos e, valstybėse narėse prarandama apie 1 procentą BVP pajamų. Žinoma, yra siūlomos įvairios E, sugriešinimo priemonės. Tačiau ką jūs pasiūlytumėte valstybėms narėms, kad būtų galima kovoti joms su šiuo fenomenu? Ana Gomeš. Ačiū. Norėčiau paklausti štai ko, ar Ar jūs įtraukėte ir mokestinės amnestijas į savo planą? Pavyzdžiui, mūsų šalyje 10, 11, 12 metais susidūrėme su skandalais dėl trejato veiklos ir daug asmenų tiesiog nukreipė savo lėšas į, į, į Šveicariją ar kitą valstybę, ten gavo tam tikras e, e, palūkanas. Ir kitas dalykas tie neapmokestinami uostai. Tai yra dar viena galimybė vengti mokesčių. Pavyzdžiui, ir Luxemburgė, ir Šveicarijoje tai yra labai plitusi praktika. Ar ką nors numatote veikti šią kryptimį? Aš supratau, kad mes neturime laiko. Mokesčių harmonizavimas nėra EBPO veiklos tikslas, nėra tai, ko gero, yra ES tikslas. Mes tiesiog dirbama, dirbame teikdami rekomendacijas atskiroms valstybėms. Ir todėl mes negalime konstatuoti, kad būtų einama e, mokesčių harmonizavimo kryptimi, kadangi kiekviena valstybė yra e, savarankiška. Žinoma, nors valstybės ir savarankiškos, tačiau vis dėlto yra tam tikrų uh, netitikimų ir todėl reikėtų minimaliai harmonizuoti, kad nebūtų pažeista valstybių narių e, savarankiškos veiklos kryptis. Iš tikrųjų, niekas neprieštarauja tokiam mūsų pasiūlymui. Išsivyščios valstybės kurios patenka į mūsų BEPS e, planus, taip pat nori kovoti su tarptautinėmis bendrovėmis, kurios išvengia mokesčių, ypač jos siekia harmonizuoti minimaliai įmonių mokesčius, tačiau praėjusiu penktadienį mes su UNCTAD konstatavome, kad reikia dirbti šį kryptį srityje ir mes tai darysime. Yra ir kita iniciatyva, kurią pradėsime šiais metais įgyveninti, tai yra mokesčių inspektoriai be sienų. Slovakija 2004 metais iš tikrųjų numatė tokį bendrą mokestį ir mes parengėme ataskaitą apie mokesčių reformas įvykdytas valstybėse. Jūsų valstybei taip pat yra parengtas toksai įvertinimas. Žinoma, jūs susidurimėte su mokesčių sistemų konkurencija, kadangi jūs neapmokestinate pelno arba nukreipiate pelną į kitą valstybę, tai savaime suprantame, kad jūs atimate iš konkrečios valstybės biudžeto pajamas. Įmonių pajamų mokestis yra labai svarbus, jo dydis yra labai svarbus, galvojant apie ekonomikos augimą. Todėl mes keisdamiesi informaciją ir uh, atleisdami bankus nuo e, e, prievolės neduoti, neteikti informacijos, mes vis dėlto darėme tai, kad PVM mokestinis sukčiavimas yra labai didžiulio masto. Dėl mokestinių amnestijų Dabar mes einame prie automatinio keitimosi informaciją ir tai reiškia, kad ir tie mokesčių rojai turės taip pat pateikti informaciją. Tai yra informaciją gausime iš Šveicarijos, Luksemburgo, iš Singapūro, galbūt ne iš Panamos. Visos valstybės privalės teikti informaciją. Ir mūsų manimų mokesčių inspekcijoms, tada bus suteikta daugiau informacijos ir jos galės veiksmingiau dirbti. Dėl laisvų uostų aš nemanyčiau, kad čia yra tiesioginis e, mokestinis sukčiavimas. Čia viskas yra susijęs su tuo, kad tam tikros prekės yra laikinai saugojamos uh, E, tose neapmokestimuose uostuose. Aš žinoma nurodžiau tiems, kas yra atsakingi už laisvuosius neapmokestinimus uostus, kad imtųsi veiklos ir kad įvertintų ten mokestinę situaciją. Really. Ačiū, kad paminėjote, paminėjote Panamą, nes jį kelia tikrai daug problemų, ponė Gurija. Norėtumėte apibendrinti, ačiū uždėmesį, ačiū už paramą. Ir toliau laikykitės pasirinktos krypties, tai yra tik pradžia. Mes iš tiesų galime šiomis priemonėmis paskatinti ženklį ekonomikos augimą, galime pasinaudoti mokesčiais, kad užtikrintume geresnį socialinį teisingumą, geresnį sveikatos priežiūrą, švietimo sistemą geriau veikiančią. Tam mums reikia mokesčių įplaukų, tam reikia, kad mokesčiai būtų mokami, o kad mokesčiai būtų mokami, mums reikia kovoti su mokesčių priebėgomis, reikia BEPS e, sistemos ir e, visas šis priemonės e, tampa vis naudingesnės, tačiau žmonės nematydamos, kad, nematydami, kad mes pasiekime pažangos netiki šią sistemą ir kai kurie žmonės pradeda mokėti mokesčius, kai kurie tačiau visi traukia šautuvą ir pradeda šaudyti, taigi <clears throat> tai, e, šie veiksmai nėra nenukreipti prieš nieką, jie tikrai nenukreipti prieš tarptautinės korporacijas. Mes šiomis priemonėmis siekiame, kad e, tarptautinės korporacijos nebūtų apmokestintos kelis kartus ir e, kad sumokėtų tos mokesčius vienu įpū, kurios turi sumokėti. Todėl mes turėsime pakankamai uh, rimtai dėrėti su jomis, kad jos mokėtų tuos vienkartinius mokesčius, ne dvigubai arba ne visiškai nemokėtų mokesčių, bet sumokėtų tik, kiek reikia. Ačiū. Alanai žodis. Dėkuoju, genera, ponė generalinė sekretoriau, dėkuoju, ponė direktoriai. Mūsų kolego aplodismentai rodo, jog e, mums iš tikrųjų labai svarbus jūsų komentarai. Mes e, konstatuojame, kad jūs esate optimistai Pone generalinį sekretoriau, bendradarbiavimas tarp visų valstybių e, jūsų veiklos rytyje dar niekuomet nebuvo toks glaudus. Tačiau, kaip jūs sakėte, nepaisant e, dvigubą apmokestinimo problemų yra e, daug svarbesnių problemų, kurios susijusios ir su geografiniais aspektais. Tad e, kaip mes į tai turime žiūrėti ir techniniu požiūriu, ir politiniu požiūriu, nes tai yra labai svarbus e, iššūkiai Europos Sąjungai. Aišku, už Europos Sąjungos, Europos Sąjungos viduje tie iššūkiai yra galbūt dar svarbesni, todėl kad mes esame politinė sąjunga, vidaus rinka, turinti vienos pinigus ir solidarumas yra labai svarbus esminis dalykas Europos projektui. Ir dab, esant dabartiniai padėčiai, kai kurios valstybės vagia vienos iš kitų mokesčius, e, vagia perkamąją galę ir darbo vietas. Mes norime, kad čia būtų daugiau teisybės ir norime kai kuriuose srityse būti lyderiai. Pavyzdžiui, kalbant apie vystomą bendradarbiavimo. E, finansavimą, taip pat kova su klimato kaita bei e, kovojant su e, fiskaliniais iškraipimais. Dėkoju ponui Namasūrui. Italijoje yra sakoma. Kaip sakoma, mes e, <laughs> dalyjamės su jumis. Uh, savo e, valios optimizmu. Dėkoju visiems, kad dalyvavote posėdėje.